Very, very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our important meeting this afternoon. I'm the... Labadiena, mėly kolegos, pradedam šiandienos svarbų susitikimą. Aš esu Libe komiteto pirmininkas. Sveikinu visus kolegas iš nacionalinių parlamentų, taip pat ir kitus gerbiamus svečius. Šis posėdis labai svarbus. Mes kalbėsim apie du jungtinių tautų globaliuosius susitarimus Libe komiteto vardu galiu pasakyti, kad prie šio proceso prisidėjome. Kalbu apie šių globalių susitarimų rengimą, tam buvo skirta labai daug laiko, labai daug pastangų. Yra aptariamos šių dienų aktualiausios temos, todėl labai svarbu, kad su mumis būtų keičiamasi nuomonėmis ir išklausoma. Aš Noriu, prieš pereidamas prie konkrečios darbo atverkės, pasidžiaugti, kad parlamento salėje susirinko tiek daug gerbiamų svečių. Ir mes e, žinome, kad per posėdį dar daug kas ateis. Vėliau e, e, ponė Vikstrom pirmininkaus posėdžiui, aš pats pirmininkau šiandien iš ryto, Gerbiami parlamento nariai, gerbiamas komisijos nariai Evromopolus, jungtinių tautų e, e, svečius taip pat sveikinu atvykusi mūsų posėdį kartu su Andė Kristina, kuri yra parlamento užsienio reikalų e, komiteto pirmininkė. Sveikiname jūs čia, Libės užsienio reikalų komitetų šiame posėdėje e, tarp bendradarbiauja. Deja, dėl žiemos žiemiškų sąlygų E, Sofijoje. Pone Grozdanova, e, Bulgarijos nacionalinės asamblėjos užsienio reikalų komiteto pirmininkė negalėjo atvykti. Ir aš jau, kaip sakiau, e, vėliau posėdžiui antrąjį dalį jo pirmininkaus Cecilija Vikstrio, mano kolegė. Taigi, dar kartą sveikinu Jūs šiame svarbiame posėdėje. Šis procesas uh, mm, mums yra labai svarbus, mes labai daug dėmesio jam skiriame. 23 parlamentų nariai iš 19 skirtingų valstybių narių ir vienos Europos ekonominės erdvės valstybės Norvegijos atvyko. Mums tai aiškus ženklas, kad nacionaliniams parlamentams ši tema labai rūpi. Europos parlamentos, ypač Libe komitetas, kaip jau sakiau, labai daug dėmesio skiria šiam procesui abiems susitarimams, e, iš kurių išplauks jungtinių tautų globalusis susitarimas. E, Tai rodo, kad turime istorinę galimybę pasiekti susitarimų dėl tarptautinės migracijos ir visų su jie susijusių aspektų. Turbūt visi suprantame, koks sunkus tai darbas ir labai svarbu, kad visi aktyviai dalyvautų. Dar 2016 m. rugsėjo mėnesį Europos parlamentas dalyvavo ponios Vikstrem e, vadovaujamoje delegacijoje e, migrantų ir pabėgėlių e, klausimų organizuotame vadovų susitikime. Libe komitetas dalyvauja darbė nuo pat pradžių, bet to mes dalyvavome, kai buvo priimama visai lė veiksmų, kurie leido e, mums aktyviai dalyvauti ir prisidėti šiame procese. Nuo to laiko skirtingi Libe komiteto posėdžiai buvo skirti globaliesiams susitarimams. Mes taip pat bendradarbiavome su skirtingais kitais komitetais, pavyzdžiui, su AFET ir DEVE komitetais. Noriu padėkoti visiems čia atvykusiems nariams, visiems, kurie tame procese mums padėjo Šiandien, kolegos, turime galimybę susitikti su nacionaliniais parlamentarais, kuriems rūpi ši tema. Taip pat bendradarbiavome su AFET komitetu ir kitomis suinteresuotomis pusės. Taip pat su už šias rytį atsakingų komisijos narių tikimės, kad procesas pasistumės į priekį. Įsivaizduojame, kad per šį posėdį kuo aktyviau turėtų reikštis nacionaliniai parlamentarai, nes mes labai aiškiai suprantame, kad didelė dalis uh, e, diskusijų vyksta nacionaliniu lygmeniu. Turbūt svarbiausios diskusijos vyksta nacionaliniu lygmeniu. Atkreipkite dėmesį, kad dėl praktinių priežasčių per šį klausimą bus e, suteikiamas vertimas į visas kalbas ir iš visų kalbų išskyrus gėlų kalbą, airių kalbą. E, taip mes galėsime e, lengviau prisidėti prie diskusijų. Pirmoje dalyje mes kalbėsime apie pabėgėlių globalų susitarimą, o antrojoje dalyje kalbėsime apie globalų susitarimą dėl saigaus, saugaus ir legalaus migravimo. E, pakviestieji svečiai, oratoriai aptars šias temas iš skirtingų perspektyvų. Mes tikimės, kad tai leis suvaldyti žmonių mobilumą, žmonių judumą artimiausiais dešimtmečiais visame pasaulyje. Europos parlamentas rengia rezoliuciją, kurią jūs e, galėsite gauti jau kovo mėnesį. Tai yra ilgo bendro darbo pabaiga. Ir tokiu būdu mes galėsime sukurti abipusį pasitikėjimą. Aš tikiuosi, kad šiandienos posėdis šiam e, tam tik tai padės. Galų gale, aš manau, kad Europos parlamentas turėtų dalyvauti Maroke gruodžio mėnesį šiais metais organizuojamoje konferencijoje. Europos parlamentas uh, turėtų įeiti į ES komandą ir taip mes galėtume prisidėti prie daugybės uh, skirtingų nuomonių, kurios bus išsakytos apie uh, e, teisėkurininkų indėlį prie migracijos ir prieglapščio politikos kūrimo ES. Čia aš norėčiau suteikti žodį savo kolegai Dubravkai Šuica. Ir e, ji yra AFET komiteto, jis yra, atsiprašau, AFET komiteto vicepirmininkas. Uh, E, tiksliau atsiprašau, ponė Šuica pakeičia ponas Kristėja. Ponė Šuica negalėjo atvykti. Kolegos, dėkoju visiems už tai, kad atvykote į Bruselį į šią diskusiją. Džiaugiuosi, kad turime galimybę e, detaliai padiskutuoti su visos ES parlamentarai šią nepaprastai svarbę temą. <clears throat> Europos parlamentas jungtinių tautų darbą sukurti globalų į susitarimą migracijai ir pabėgėliams rėmė. Mes visuomet atidžiai stebėjome globalaus susitarimo organizacinius darbus. Nuo 2016 metais įvyko jungtinių tautų vadovų susitikimas pabėgėlių ir migrantų klausimais. Praėjusiais metais vyko daug konsultacijų su suinteresuotais subjektais. Mes atidžiai stebime tarp vyriausybinės dėrybės kurios ką tik prasidėjo ir norime, kad mūsų balsas būtų dėrybose išgersas. E, be kita ko, kovo plenarinėje sesijoje bus patvirtinta plenarinio parlamento rezoliucija. Migracija yra pasaulinė realybė, kaip teisingai pastebėjo savo pasaroje ataskaitoje Junktinių tautų generalinis sekretorius. Migrantų skaičius greit pasieks 260 milijonų visame pasaulyje. Manoma, kad tas skaičius išauks dar labiau artimiausių metų. Ginkluoti konfliktai, skurdas, klimato kaita, demografiniai pokyčiai ir nuolatiniai e, skirtumai tarp turtingųjų ir neturtingųjų e, skirtingų pase pasaulio dalise stumia žmonės e, ieškoti geresnio gyvenimo, paliekant savo namus ateityje. Migracija yra reiškinys, kuris niekada neišnyks. Ne viena valstybė savarankiškai tos problemos neišspręs. Todėl mes turime bendradarbiauti kartu su kitais ir rasti būdų, kaip šį iššūkį atremti, kaip elgtis su prievartą iš namų išvarytai žmonėmis. E, kad atneštume naudos ir migrantams, ir pabėgėliams, ir valstybėms, kuriuos juos priima. Tarptautinės taisyklės turi užtikrinti, kad migracija vyktų tvarkingai, kad pabėgėliai ir migrantai nesusidurtų su išnaudojimu ir eksploatavimu ir tokiu būdu mes e, maksimaliai galėsime išnaudoti tarptautinės migracijos atveriamą potencialą. Būtent dėl to globalusis migracijos susitarimas ir globalusis pabėgėlių susitarimas ir buvo parengti. Pirmą kartą vyriausybė susėdo ir sutarė dėl bendrų principų, e, kaip elgti su migrantais ir pabėgėliais pasauliniu mastu. E, nuliniai projektai paskelbti prieš keletą savaičių įvardino keletą bendrųjų principų ir įsipareigojimų. Aš manau, kad tai yra puikus pagrindas tarp vyriausybinėms dėryboms ir aš lauksiu jų išgirsti jūsų, nacionalinių parlamentarų nuomonės ir, aišku, prieš tai išklausysime visų pasikvestųjų prelegentų. Ačiū, ponė Kristėje. Kolegos Kristėje yra iš AFET komiteto ir jis pristatė mūsų e, realias galimybės dėrėtis dėl šių dokumentų. Taip pat e, matote, e, kokie svečiai yra pakviesti kalbėtis dviejose mūsų diskusijos dalise. Tai rodo, kad labai daug reikšmės šiam procesui skiriame. Ir komisijos narys Avramopolus pasakys e, tokią prezentacinę kalbą. Džiaugiamės, kad jūs šiandien čia atvykote. Jis šiame procese labai aktyviai dirba ir e, turbūt net nereikia pasakoti, ką jis yra nuveikęs e, rengiančios sustarimus. Taigi, ponė Avramopolus, aš jums suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, mielas Klodai, gerbiami parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. Iš tikrųjų, man labai malonu šiandieną <clears throat> būti su jumis aptarti vykstančius procesus, <clears throat> kuris siekiama iki metų pabaigos <clears throat> per šios metus priimti pasaulinį jungtinių tautų sutarimą dėl pabėgėlių ir pasaulinį sutarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos. Labai džiugiuosi, kad matau taip pat ir Šventojo Sosto, Junktinių tautų ir kai kurių kitų institucijų atstovus. <clears throat> tai yra iš tikrųjų kritiškas momentas tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Ir po šių renginių, po šio sutikimo be abejo palikimas pasieks ir ateities kartas. Tai yra unikali galimybė parengti bendrą pasaulinį supratimą, kaip žmogiškai, humaniškai ir veiksmingai drauge reguliuoti migraciją <clears throat> tiek dabar, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje. Europos Sąjunga čia su, gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Kaip žinote, praeitą savaitę lankiausi New York'e, buvau sutikęs su e, generaliniu knytautų sekretoriumi Antonija Gutierės ir specialiojų specialiai atstovė tarptautinės migracijos klausimais Lys Harbor bei generalinės asamblėjos pirmininku Čekijos užsienio reikalų ministru ponu Ladžiu. Taigi jie tikisi, kad Europoje iš tikrųjų šiuose darybose imsis lyderio vaidmens. Per pastarosius trejus metus ES jau sustiprino bendradarbiavimą su pagrindinėmis valstybėmis partnerėmis. Na ir dabar iš tikrųjų mūsų interesas yra, kad tarptautinis bendradarbiavimas taptų konsoliduotas. Kodėl? Visų pirma, todėl, kad mūsų piliečiai nori, kad migracija būtų geriau valdoma ir reguliuojama. Teisėtai to reikalauja. Antra, todėl, kad tai nėra nacionalinė ar netgi europinė atsakomybė, tai jau yra globalus klausimas. Ir trečia, todėl, kad mes Turime būti geriau pasirengę ateičiai. Iš tikrųjų, gali ateityje laukti ir daugiau naujų krizių, bet neturime daugiau būti nepasirengę, nes prieš ketverius metus taip atsitiko, kai Europa iš tikrųjų e, susidūrė su neregėto migrantų srautu ir nebuvo tam pasiruošusi. Dabar, žvelgiant iš Europos perspektyvos, migracijos padėtis vis dar yra trapi. Todėl mūsų pastangos, mūsų atsakas turi vis dar būti tobulinamas. Na ir politinės rytėje mes turime pasiekti geros pusiausviros, panašiai kaip ir tada, kai formavome savo visapmenčią migracijos politiką metodas, kurį mes visi draugė parengėme Europoje per pastarosius trejus metus, davė savo rezultatų. Iš tikrųjų, 2017 metais yra 20 procentų mažesni negu 2014 metais prieš ištinkant krizį. Mūsų es išorinės sienos dabar yra geriau saugomos, geriau prižiūrimos be pagalbos, be palaikymo gyvenimo sąlygos migrantų stovyklose ir kitose šalise, pažiūrėjau, Turkijoje pagerėjo. Ir taip pat valstybės narės e, paspartino savo nacionalinės priemonės. Mes paspartinome pastangas gražinti nelegalius migrantus ir taip pat sustiprinti saugų būdą pasiekti Europai. Be abejo, visa tai, visa šita patirtis turėtų spindėti ir ateities sustarimuose, tačiau tuo pačiu diskusija dėl pasaulinio sustarimo turėtų būti gera proga taip pat pakeisti e, tiek Europos, tiek apskaitai pasaulinį požiūrį į migraciją. Ir čia aš turėčiau akcentuoti, kiek aš pasikliaunu jumis, Europos parlamento nariais, o taip pat nacionalinių parlamentų nariais, tikėdamasis, kad jūs perduosite tą žinę apie migraciją Europos piliečiams, pagrįsta faktais, o ne mitais. Šiame kontekste leiskite pasidalinti su jumis štai kokiamis pastabomis dėl kiekvieno iš pasaulinių sustarimų. Pradėsiu nuo pasaulinio sutarimo dėl pabėgėlių. Skaičius prievartinių būdų išstumtų asmenų visame pasaulyje praktiškai viršijo bet kokį ankstesnį precedentą. Mes kalbame apie 65,5 e, e, milijonus gyventojų. Ir pabėgėlių srautai tik tai stiprėjo per pastaros metus. Taigi, turime kalbėti atvirai. E, tiesiog istorinė būtinybė verčia mus pasiekti aiškaus sustarimo dėl šių problemų sprendimo. Be abejo, pagrindinės jėgos, kurios uh, pirmiausia, reikia pradėti spręsti pagrindinius faktorius, pagrindinės jėgas, kurios privečia žmonės apleisti savo kraštus, e, slopinti ir spręsti pasaulinius konfliktus, bet be abejo šios priemonės reikalauja daug laiko. Pavyzdžiui, Sirijos e, atstatymas ir normalizavimas iš tikrųjų pareikalos daugybės metų. Tuo tarpu dabar yra labai didžiulis poreikis e, kad pasaulis parodytų solidarumą, bendradarbiavimą ir kažkaip tai bendrom jėgom e, padėtų išspręsti šito rekordinių migrantų skaičiaus problemą. Reikia rasti ilgalaikių tvarių sprendimų, reikia kolektyviai geriau pasiruošti, kad galėtumėm užkirsti kelią, e, taip pat e, galėtumėm valdyti srautus, kada žmonės e, sprunka nuo tam tikro persiekiam ar panašiai. Tai turi būti daroma pasauliniu mastu. Pasaulinis sustarimas turėtų taip pat leisti geriau dalintis atsakomybę tarp valstybių. ES visokiojopai palaiko šios tikslus. Ir remdamiesi savo pastarų metų patirtimi, mes žinome, kad reikia sukurti kriziai atsparius mechanizmus, kurie leistų pagelbėti žmonėms tiek pačioje Europoje, tiek ir be abejo bendradarbiaujant su mūsų užsienio partneriais. Ir šiuo pošiūriu Europa kol kas vykdo savo pažadus 2016 metais. 672 tūkstančiai žmonių gavo apsaugų, apsaugotos menų statusą Europoje. 17 metais ES valstybės narės suteikia apsaugą 300 ir 82 tūkstančių asmenų, daugiausiai afganams, irakiečiams bei sirams. Kita vertus, tuo pačiu metu kitos valstybės, ypatingai Afrikoje ir atimuose rytuose, e, priima net dar didesnius pabėgėlių srautus. Taigi, mūsų pareiga ir mūsų interesas suteikti šitom valstybėm reikiamą paramą. Ta prasme, Europos Turkijos bendras pareiškimas yra geras pavyzdys, kaip mes galime pagelbėti valstybei, kuri priglobė daugiau negu 3 milijonus pabėgėlių. Europos Sąjunga padeda pabėgėliams Turkijoje, ir bendras tam skirtas biudžetas ir daugiau negu 3 milijardai eurų. Ir tai, tai pasirodė geras sprendimas, geras kelias, nes e, teikiamas įvairios paslaugos, nuo sveikatos priežiūros iki švietimo, municipalinių paslaugų ir panašiai. E, taigi pagalba gauna ir pats pabėgėliai, ir taip pat priimančios juos bendruomenės Turkijoje. Po to, kai žmonės pabėgo iš karo zonos, be abejo, žmonės juda ir toliau, kol randa saugų prieglopsti. pagalba pabėgėliams kaiminėse valstybėse yra esminė prielaida, jeigu norime uh, užkirsti kelią, kad žmonės nesileistų ilgas ir pavojingas keliones ir uh, jeigu nenorime, kad jie pakliūtų į negailestingų prikiautų žmonėmis rankas. Nulinėme projekte išvardytos įvairios pastangos, kaip būtų galima pagelbėti valstybėms, kurio priima pabėgėlius. Taip pat mums reikia toliau stiprinti teisinius kelius, teisinius būdus ir e, palengventi spaudimą, kurį patiria tos kaiminės valstybės. Per pastaruosius keletą metų Europą iš tikrųjų ir čia pasiekė ženklios pažangos. Įgyvendindama Europos perkelimo schemą 2015 metų e, Liepos mėnesio. E, ir tai leido nuo 16 metų perkelti 20 tūkstančių pabėgėlių, tačiau mes norime be abejo eiti toliau ir perkelti 50 tūkstančių asmenų per ateinančius dar porą metų. Gi įsigaliojus pasauliniam sutarimui daugiau valstybių visame pasaulyje turėtų prisijungti prie šito perkelimo mechanizmo. Aš tik tai apgailę stauju, kad jungtinės valstijos nutarė atsiriboti ir pasišalinti iš šito globalaus sustarimo. Didi valstybė, stipri valstybė, kuri turi daug geros patirties, dirbant su pabėgėlis, tikrai galėjo parodyti gerų pavyzdžių pasauliu. Na, taip pat reikėtų tarti keletą žodžių apie prieimimo E, pabėgėlių pasitikimo procedūras, nes iš tikrųjų e, daug kas e, yra susijęs su mūsų saugumu. Taigi reikia užtikrinti, kad visi naujai atvykusi asmenys būtų tinkamai patikrinti, geriau valdomi srautai, kad būtų įvertinti atvykstančių asmenų poreikiai. Tai yra esminė prielaida. Reikia pirmiausiai identifikuoti pažeidžiamas migrantų grupės, pirmiausiai vaikus ir jiems reikia pritaikytų priemonių. Pabėgėlių ar sutarimo dėl pabėgėlių esmė yra ta, kad mes e, negalime pasyviai stebėti ir tikėtis, kad ateityje viskas savaime vyks. Mes turime pasiruošti tą tai ateičiai. Taigi mes turime pasiruošti tiek pagelbėti pabėgėliam, tiek ir kaiminėm valstybėm, kurios yra aplink konflikto zonas, pavyzdžiui, šiuo atveju Sirija. E, konfliktas dėja dar nepasibaigė. Ir taip pat tokios situacijos kaip prohingių krizė irgi primena, kad įvairiose pasaulio vietose gali tuo metu įsiplieksti ir papildomų krizių. Tam visi turime būti pasirengę. Ir tai leidžiama dabar jau pereiti prie kito pasaulinio sutarimo dėl tvarkingos ir teisėtos migracijos, kadangi E, be abejo, kai mes matome, kad žmonių srautai, didžiuliai žmonių srautai sprunka nuo konfliktų, vis dėlto tame fone neturime pamiršti kito fakto, kad dauguma žmonių, kurie juda, keliauja po pasaulį, jie bėga ne nuo konfliktų. Jie tiesiog ieško geresnio gyvenimo. Na ir E, iš tikrųjų, teko girdėti posakio, kad mūsų amžius, mūsų epocha bus e, ateityje istorikų apibūdinama kaip žmonių judėjimo, judumo epocha. Taigi mes turime valdyti tos rautus, bet tai turime daryti taip pat kolektyviai, bendrom jėgom. Prieš keltą valandų sustikau kaip tik tai e, su dviem iš asmenų, facilitatorių, kurie dalyvavo, padėjo renkti pasaulinį sutarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos. Ir aš jiems išsakiau savo padėką už subalansuotą nulinį projektą, kuris yra puikus pagrindas tolesniams daryboms. Aš su jais pasidalinau taip pat e, savo pažiūromis, kad e, pasaulinis sustarimas gali būti veiksmingas tik tai tokiu atveju, jeigu bus aiškiai atskirtos dvi migracijos rūšis, tai yra legali, teisėta migracija ir nelegali migracija. Manau, kad visos valstybės šio globalaus sustarimo rėmose turi pripažinti, kad visų pirma, priimančiam valstybėm teks įsileisti dalį žmonių į savo teritorijas. Taip pat antra, valstybės, iš kurių išvykstama, turės taip pat priimti dalį tų asmenų, kurie bus siunčiami atgal. Nes iš tikrųjų, mėly kolegos, negalime ignoruoti demografinių procesų, bet taip pat negalime ignoruoti ir ekonominių procesų legali ekonominė migracija, jos palengvinimas yra viena iš priemonių, kur leistų geriau valdyti migracijos srautus. Jeigu mes gerai juos valdysime, tai turės didžiulį teigiamą poveikį mūsų ekonomikai, mūsų visuomenėms ir tiem patiem migrantam ir galų galių kilmės valstybėms. Būtent todėl mes dabar dirbame su valstybėmis narėmis, stengdamėsi parengti e, bandomuosius tikslinius projektus e, su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis, e, skirtus būtent legaliai imigracijai sureguliuoti. Kita vertus, be abejo, primančių valstybių gebėjimai integruotis asmenys taip pat turi būti primti domen, taip pat turi būti vertinta socialinė ekonominė padėtis kilmės šalyse. Mes taip pat turime rimtai žiūrėti į kovos su negaliu įdarbinimu procesą. Be abejo, turime suteikti legaliems migrantams teisę legaliai apsigyventi teritorijas ir įsidarbinti. Tačiau turime taip pat būti ir realistai, atviri ir pragmatiški. Tie, kas neturi teisės likti šalise, turi būti sugražinti kaip galima greičiau. Mūsų piliečiai tikisi, kad mes tokių rezultatų pasieksime. Mes galime tik tai pasiūlyti savo svetingumą tiems, kam jo reikia, jeigu tuo svetingumu nėra piknaudžiaujama kitų asmenų, kurie neturi tokios teisės. Pasaulinis sutarimas e, turėtų šiuo atveju padėti kovoti su nelegalia migracija ir Be abejo, čia labai svarbu, kad vyktų taip pat tarptautinis vystimosi bendradarbiavimas. Tai yra labai akivaizdžiai suformuoluota prievolė, kad valstybės, kurios išsiunčia žmonės arba iš kurių žmonės bėga, taip pat turi prievolę priimti tos asmenys atgal. ES jau turi jau yra pradėjus tam tikras diskusijas tokiams valstybėms kaip Etijopija, Bangladešas ir kai kurios kitos dėl redmisijos. Ir mes manome, kad bendras pasaulinis sutarimas be abejo turi tik tai palaikyti šios procesus. Na ir galų gale mes turime vėlgi apsiprasti su tuo faktu, kad tie, kas atvyko ir kit neapsistoti mūsų šalise, kas ir kas jie bebūtų, ar pabėgėliai, ar tiesiog kiti legaliai atvykę ir gyventis migrantai, jie turi rasti pilną teisį vaidmenį ir gerai jausti savo e, mūsų visuomenėse. Tai yra investicijos į integraciją turėtų atitikti ir mūsų socialinius ir ekonominius interesus, jeigu norime ateičiai sukurti tvarias, gerai veikiančias visuomenės. Mėly kolegos, nebėra laiko, kurį galėtumėm toliau švaistyti. Šie du susidarimai iš tikrųjų pribrendo pačiu laiku. Norėčiau tą progą padėkoti Klodui už tai, kad surengė šitą susitikimą. Tai iš tikrųjų labai svarbus istorinis susitikimas. Mes turime būti drąsesni ir ambicingesni ateityje. Tiek politiškai, tiek veiklos prasme, tiek ir finansavimo prasme. ES ir jos valstybės narės turi kalbėti vienu balsu tarptautinėje arenoje tam, kad būtų pasiekti ambicingi sustarimai dėl šitų e, dviejų problemų iki metų pabaigos ir iš tikrųjų mūsų interesuose yra pasiekti bendro pasaulinio suvokimo, kaip reikėtų elgtis su tiek pabėgėliais, tiek migrantais visame pasaulyje, pasaulinio mastu. Aš taip pat pasikliaunu jumis visais, kad jūs dalyvausite konstruktyviame, vaisingame dialoge su savo tinkamomis vyriausybėmis ir kitomis veikiačiamis jėgomis. Aš tradiciškai informuosiu Europos parlamentą, kaip ir visada, apie tai, kas vyksta New York'e, kaip vyksta dėrybos New York'e, kokie procesai vyksta New York'e ir be abejo laiks nuo laiko grįšiu su jumis aptarti šios labai svarbios temos. Ačiū. Labai ačiū, komisarė Mitris. E... E, jūs dar kartą pakartojate, kiek yra e, svarbus šie klausimai. E, be abejo, mes visi tą kaip ir žinome, tačiau vėlgi jūsų akcentai tik tai sustiprina tą supratimą. Taigi labai ačiū iš tikrųjų už šį svarbų mm, atidaromą į pristatymą. Ir dabar prieš pradedant diskusiją su nacionaliniu parlamentaru nacionalinių parlamento atstovais, e, steiksiu žodį kai kuriems iš mūsų kolegų. Aš taip pat džiaugiuosi, kad mes turime ir e, jungtinių tautų, ir nevyriausybinio organizacijų atstovų. Ir e, galė, mielai norėčiau pakviesti juos į, į, į priekį, prisėsti priekinėse eilėse. Na, o komisarė, jums dar kartą dėkoju. Taigi, kolegos, trumputė pauzė. Mes tiesiog truputį persigrupuosime. So, colleagues, as, um, so as not to... Kolegos, kad negaišinčiau laiko, iš karto pristatysiu šį klausimą kolegoms sėdant į savo vietas. Taigi sveikinus visus. Pirmoji sesija po prelegentų pasisakymų e, bus diskusijos su nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamento nariais. Čia mūsų bendra pranešėjos, ponė Metzola ir ponė Giengi, vadovaus tą diskusiją, jos yra bendra pranešėjos, rengiant pranešimą dėl holistinio es požiūrio į migraciją. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad turime specialius svečius, kurie pristatys situaciją dėl pasaulio sustarimo ir dėl to, kokia jų manimų yra pasiekta pažanga. Aš labai džiaugiuosi, kad jie dirba kartu su mumis, ne pirmą kartą dalyvauja mūsų posėdėje, tikrai džiugu. Dabar noriu pasveikinti Valkatur, jungtinių tautų pabėgėlio komisaro atstovo, jis vadovų ir Europos komisijos eko atstovų, e, taip, taip pat Aspasija Papadopolų. Uh, Europos pabėgėlių tremtinių tarybos atstovų, atstovė ir Šventos Osto pabėgėlių tarnybos atstovą taip pat. Džiugu, kad jūs prisijungėte visi prie mūsų, kad galėsite pristatyti savo požiūrį. Noriu priminti, New Yorko deklaracijoje kalbam apie tai, kad reikia mm, praktinius aspektus įspręsti. Noriu paminėti ir nulinį projektą. Aš noriu paminėti abu ambasadorius, kurie pasisakys kitoje sesijoje. Mes su jais susitikome e, prieš e, šias diskusijas. Buvo e, formalios diskusijos jau dėl nulinio projekto, kuris susideda iš dviejų dalių. Ir galėsime kalbėti apie abitas dalis. Po to vyks diskusijos, taigi aš iš karto negaišindamas laiko noriu vėl kartu iš jungtinių tautų pabėgėlio komisaro biuro atstovą um, parašyti, pasisakyti, kaip jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuras žiūri šį klausimą. Labai ačiū, pirmininkė, ponė Marajas, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, tikrai džiugu. Uh, kad turiu šią galimybę su jumis kaip parlamentarais aptarti nepaprastai svarbų klausimą, su kuriuo dabar susidūrė Europa, bet iš esmės visas pasaulis su tuo susidūrė, aišku, skirtingais galbūt būdais, bet uh, džiugu, kad galime pasikliauti jūsų palaikymu ir asmeniniu, bet ir bendrai Europos parlamento ir visų Europos nacionalinių parlamentų palaikymu galime pasikliauti šioje srityje. Parlamentinė sąjunga labai daug dirba darbą tiek dėl migracijos, tiek dėl pabėgėlių klausimo. Aš norėčiau sutelkti dėmesį, aišku, į pasaulį starimą dėl pabėgėlių. Mm, Prieš perėdamas prie detalių, aš norėčiau visų pirma trumpai pristatyti kontekstą. Iš dalies jau iš komisijos nario Vramopolos mes girdėjome bendrą situacijos apžvalgą, bet aš norėčiau iš jungtinių tautų pabėgėlio organizacijos požiūrio taško pristatyti tą situaciją. Labai svarbu yra nepamiršti, kad turime tą pasaulinį kontekstą. Mes matome, kad iš tikrųjų tie reiškiniai išaugo ir jų mastas, ir jų apim, ir, ir, ir, ir, ir pobūdis, ir, ir iš tikrųjų ir skaičiai labai išaugo, um, kai nekalba apie šios reiškinius, bet ir tai kad tas priverstinis perkelimas 22,5 milijonų pabėgėlių, tas jų situacija tampa tokia, kuomet tas ilgalaikiškumas labai įsitvirtina ir todėl ir žmogaus teisų pažeidimai darosi vis dažnesni ir aštresni. Taip pat mes dažnai matome, kad ir paskui yra aplinkos situacija, aplink, aplinkos situacijos blogėjimas, aplinkos kaitos aspektai irgi skatina tą. Mm, Mm, asmenų priverstinį perkelimą Somalį. A, a, a, Somalio kišuly. Ir tikrai, aišku, tai yra dalis iš veiksnių, bet tai irgi prisėda prie tų reiškinių užaštrinimo. 85 procentai at, yra e, žmonės iš labiausiai mm, sudėtingoje vals... situacijoje gyvenančių valstybių, pavyzdžiui, Ugandoje 18 milijonų žmonių atvyko, e, pietų Sudanas, įsivaizduojate, iš pietų Sudano, įsivaizduojate, ką tai reiškia, e, mm, kokį krūvį tai uždeda visai infrastruktūrai, visai bendrai situacijai valstybėje Statistika. 60 procentų visų pabėgėlių yra um, atsiduria dešimtyje iš esmės pagrindinių valstybių, visi nusėda daug, daugum, daugumoje to dešimtyje valstybių, tai įsivaizduojate, kaip sufokusuoti reikia reiškiniai e, turime apie 43,1 milijoną taip pat dar ir viduje perkeltų asmenų, turime apie 10 milijonų asmenų be pilietybės ir ką komisijos narys Avramopulos dar pasakojo dėl Mianmaro, dėl Bangladešo, įsivaizduojate, 70 tūkstančių pabėgėlių iš Mianmaro, Rohinų į Bangladešą atvykę Taip pat ir dėl to, kad jie neturi pilietybės, dėl to, kad jie yra marginalizuoti, dėl to, kad e, diskriminacijų atžvilgių yra nepaprastai aštri ir yra labai daug įvairių teisių pažeidimų. Dėl to Viena iš pirmųjų jungtinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijų 46 metais buvo būtent dėl pabėgėlių, kad, parodant, kad tai yra visai tarptautiniai bendruomeniai rūpintis klausimas. Uh, E, tai yra tarptautinio pobūdžio klausimas, todėl jam spręsti, ieškant atsakymų, jį reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Vėlgi, man atrodo, tas pripažinimas buvo labai svarbus jungtinėse tautose. Labai anksti, labai aiškiai buvo pripažinta, kad reikia kažką daryti dėl to. Ir nuo 46, ką mes matome, dėl pabėgėlių, dėl e, prievartą perkeltos menų, matome, kad reikia aiškiai veikiančio, tvirtais pagrindais paremto viso visos sistemos, tai reikia ne vien tik tai teisinių priemonių, institucinių priemonių, bet reikia tikrai realiai sukurti kai kurias institucijas, pavyzdžiui, paminėčiau, aišku, mūsų jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biurą, aš paminėčiau ir Palestinos, pavyzdžiui, ir, ir kitas, kitų, kitas pabėgėlių organizacijas. New Yorko deklaracijoje, kas yra labai svarbu, reikia pasakyti, kad gimė du procesai, du produktai. Vienas dėl pabėgėlių, vienas dėl um, saugios, tvarkingos teisėtos migracijos. Uh, Taigi dėl pabėgėlių, jungtinių tautų pabėgėlių komisaras buvo tarsi toks hybridinis produktas. Mm, komisaras dirba pasiremiant visą pusiško pabėgėlių klausimo sprendimo paketu, praktiką gyvendinantas nuostatas, pasirimant praktinę patirtimį, konsultuojantis su visomis e, suinteresuotomis šalimis, tai yra valstybėmis narėmis, parlamentarais, pilietinė visuomenė, NVO, atitinkamoms bendruomenėmis, ieškant tinkamo teksto. Ir mes, na, priartėjome prie paskutinio to proceso trečdalio, sakykime, uh, Mes jau taikėme e, CRF E, e, keliose valstybėse buvo trys teminės konsultacijos Ženevoje, praeitais metais buvo daug regioninių konsultacijų. Mes parengėme dabar tą pasaulinio sutarimo dėl pabėgėlių nulinį projektą, kuris buvo pristatytas sausio 31 dieną ir buvo pradėtos formalios konsultacijos. Tai reiškia, kad dabar dirbama su valstybėmis narėmis ir kitomis interesuotomis šalimis, stengiantis užsitikrinti, kad tas pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių būtų būtų praturtintas ir įkvėptas valstybių, kurios susiduria su tuo reiškiniu patirtimi ir kaip komisijos narys Aframopoulos sakė, taip pat ir, ir, ir jūsų indėlio, ir, ir užsienio reikalų komiteto universitetų taip pat indėlis labai svarbus. Taigi tas nulinis projektas to susitarimo dėl pabėgėlių, e, iš ko susideda, ką jis reiškia, labai trumpai. Iš esmės, jau yra siekiama spręsti tą nuolatinę spragą. Besi... Tai yra ta, tas tarptautinės atsakomybės pasidalymas e, globalių lygmenių. Tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, su kuriuo mes susidarėme jau daug metų. Tai paminėta 51 konvencijos preambulėje bet realiai nėra tai detalizuota plačiau. Tik tai yra paminėta, kad reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Tačiau kaip to pasiekti, kaip tai galima būtų padaryti, kas yra atsakingas už tai, mm, nebūtinai tai aiškiai išdėstyta ir, ir, ir nėra ir reikalingų detalių pateikta. Tačiau mes pasiremėme ilgais metais praktikos, <laughs> apie 70 metų, taip, pasaulinis susitarimas, tai yra mėginimas apjungti tokias pagalbos priemonės, priemonės, kurios tikrai labai reikalingos valstybėms, kurios ypatingai susiduria su mm, tuo reiškiniu, tai Uganda, Bangladešas, kitos valstybės, kur yra milžiniški skaičiai žmonių atvykstančias, ar, sakykime, tokios valstybės, kurios e, patiria konfliktus daugybę metų, ar, pavyzdžiui, tie Sirijos pabėgėlių. Um, 3,5 e, milijono ir, ir taip toliau. Ir ką daryti toms valstybėms, eina kalba ne vien tik tai apie um, tam tikrą skaičių valstybių, tai vadinamų donorių, naudos, e, paramos teikėjų, kuriomis visuomet e, tarptautinė bendruomenė kaip ir remiasi, čia ES aš paminėčiau, aišku, bet aišku, reikia kalbėti ir apie e, perkelimą į kitą gyvenamą vietą priemonė, tokias priemonės, atsižvelgiant į situacijas, aišku, kurios galbūt arčiau Europos, bet mm, aišku, reikia nepamiršti, kad tai yra globalaus pasidalimo atsakomybė priemonė, mes taip pat dirbame ir taip pat dėl žmogašos raidos mm, indeksų. Čia pasaulio bankas labai aktyviai dalyvauja ir įsitraukia į tą darbą. Ir kuomet pabėgėliai įstringa ilgalaikėje tokioje situacijoje, mes stengiamės užtikrinti, kad visamasis bendradarbiavimas būtų panaudotas kaip galima anksčiau, kad, pavyzdžiui, vaikam galėtų būti suteikta galimybė mokytis, kad būtų sveikatos priežiūros paslaugos garantuotos ne vien tik tai pabėgėliams, bet taip pat ir tom bendruomenėm, kurios, kuriuose labai daug yra tų žmonių, nes iš tikrųjų tos bendruomenės labai dažnai atsiduria labai nepalankioje iš išsivystymo pusės padėtyje, kuomet yra tokie didžiuliai skaičiai žmonių atvykstantis. Tai tų sprendimų reikia, tie sprendimai ne visuomet yra mm, lengvai randami, ne, tikrai ypač kai eina kalba apie savanorišką repatriaciją, sakykime, nėra taip lengva jos pritaikyti, bet reikia spręsti, aišku, priežastis, dėl kurios sukelia tokius mm, e, reiškinius, būtent akcentuojant prevenciją, akcentuojant tai, kad reikia kūrybiškiau pažiūrėti į tai, kaip tas priežastis skatinančias migraciją reikėtų išspręsti. Reikia daug rimtesnio tarptautinės bendruomenės palaikymo aplink tą globalų sutarimą. E, Tai um, turėtų būti neprivalomas dokumentas, ne konvencija, ne, ne tarptautinė sutartis, tas pasaulinis sutarimas, tačiau jis bus labai reikšmingas, nes visose um, 96 valstybės jis bus patvirtintas ir tai bus esminis lūžis, mes taip tikimės, tame, kaip tarptautinė bendruomenė dirba su tomis valstybėmis, kurios patiria ypatingą poveikį e, migracijos Toliau dėl to, ką jūs patys, e, kaip parlamentarai, e, darote, mes jį leistumėt išsakytumėm savo pageidavimą, kad tikrai būtų labai tvirtas palaikymas e, iš jūsų pusės dėl to, kad būtų galima užtikrinti uh, kad pabėgėlio klausimo um, tas tarptautinis aspektas būtų pripažintas ir kad Europa būtų sprendimų dalis, nenusišalintų, kad iš tikrųjų vaidintų centrinį esminį vaidmenį, tą mes kol kas matome ir galime to pasidžiaugti ir iš valstybių narių pusės, ir iš ES pusės e, institucijų bendrai, kad būtų taip pat ir prognozuojami finansavimo instrumentai. Aš žinau, jūs kaip parlamentarai, kaip, kaip europarlamentarai, žinoma, e, taip pat e, for formuojate biudžetą, prie, užtikrinate biudžeto priežiūrą, kai eina kalba ir apie tokia šalis su visus susitarimus ir visą tai, kas yra pradėta biudžeto procese, ką komisija pasiūlo, labai svarbu, kad tai būtų užtikrinta, kad tikrai, kad parama būtų aiškiai prognozuojama ir garantuota, nes tai būtų labai stiprus signalas, ypač kai mes grįžtame prie tų žinių, kurios yra perdamas pagrindinių priimančių valstybių. Na, dauguma valstybių sakė, kad taip, projektas taip geras, bet mums reikia, norėtumėm išgirsti išlikusios pasaulio dalies didesnį ryštą, didesnį įsipareigojimą prisidėti prie pabėgėlių klausimo sprendimo. Taigi, ką jūs galėtumėt padaryti, kad užtikrintumėt didesnį prognozuojamumą, um, kad tikrai būtų garantija, kad tas finansavimas bus, kad tos priemonės bus, kad bus įgyvendinama viskas, tai tikrai mes labai to tikėtumėmės. Taip pat ir, ir visi papildomi tokie elementai, kaip e, perkelimas į kitą gyvenamą vietą, e, gražinimas. Iš tikrųjų, perkelimo skaičiai labai maži. Reikia spręsti ne vien tik viduržėmė jūros e, regione ir, ir, ir Afrikoje taip pat, aplink Siriją pavyzdžiui, čia situacija labiausiai pažeidžiama, reikės surasti kažkaip tai mm, galimybę užtikrinti saugumą, prieiti prie saugios situacijos šiuose valstybėse ir aišku, Eina kalba ne apie kelis tūkstančius, eina kalba, aišku, apie daugia metį uh, darbą, kur būtų labai aiškus solidarumo ženklas pasiūstas tom valstybėm, kurios labiausiai nukenčia nuo, nuo šių dalykų. Ir aišku, um, lybė komitete, jūs žinoma, kalbate apie bendrą Europos prieglapščio sistemą. Čia pasauliniam sustarime apie tai nėra kalbama, na, netiesiogiai galbūt tik tai užsimenama. Tačiau, kai eina kalba apie šį solidarumą, visuomet reikia prisiminti ir Europos bendrą prieglapščio sistemą. Uh, Mm, ir, aišku, ir tuos solidarumo mechanizmus, kuriuos jūs aptarėte tame tarpe ir perkeliamąjas viduje kuomet tos valstybės, kurios labiausiai patiria mm, tą spaudimą, turėtų gauti paramą iš ES. Tai viena iš priemonių, aišku, bet labai stipri būtų svari žinia iš ES, kad jeigu būtų tas prieglopsis užtikrintas, kaip yra numatyta ES pagrindinių teisų hartijoje, kurioje numatyta teisė į prieglopsti, tai labai svarbu, kad ta kertinė vertybė būtų įtvirtinta ir iš tikrųjų e, persmelktų visas diskusijas, būtų siunčiama kaip stiprus signalas. Ir mes tikimės per atimiausius kelias mėnesius tą projektą ištobulinti, užbaigti iki Liepos. Ir tikis, tikimės, kad pagrindinis klausimas, kaip surasti pusiausvyrą tarp viena vertus uh, to dokumento savanoriškumo ir kita vertus poreikio užtikrinti įsipareigojimus, garantijas, kad bus vykdomi įsipareigojimai iš tų, dėl tų valstybių, kas, kas yra pažadėta, kurios labiausiai yra paveiktos tų migracijos reiškinių. Uh, Na, tai tą pusiausvyrą bus, aišku, sudėtingiausia pasiekti ir per artimiausias savaitės ir mėnesius mums tai bus sunkiausias uždavinys ir mes labai tikimės jūsų kaip parlamentarų indėlio, kad jūs ir toliau e, vaidintumėt tikrai labai svarbu vaidmenį, labai dėkuoju už tai, kiek jau daug darbo jūs esate įdėję, nes jūs tikrai atliekate labai svarbu darbą ir, ir tikiuosi, kad ir toliau tai bus. Um, Ačiū, ponė Tur, kad pristatėte Junktinių tautų perspektyvą kolegos. Norėčiau paminėti, E, nacionaliniams parlamentarams. Mes, jeigu norite dalyvauti diskusiją, užpildykite šią rožinę formą. Norinčių pasakyti jau yra gana daug, todėl aš dabar labai atsargiai žiūriu. Po 4.15 šią diskusijų dalį turim baigti. Jūs padarysit E, tai, ką reikia padaryti per 15 minučių, per 8 minutės, po 8 minučių vis tiek jau niekas nebesiklauso. O norinčių kalbėti yra labai daug, todėl prašyčiau kalbėti visus glaustai. Jeigu dar neužpildėte formos, padarykit tą ir duokit e, salės darbuotojams. Po maždaug 5 minučių nebebus galima pildyti formų. O dabar aš suteiksiu iškart žodį uh, Digi uh, Eko, uh, generalinio direktorato Eko uh, atstoviai Nieto Leon. Mes dar niekad nebom susitikę, labai atsiprašau, nepažinau jūsų. Ką tik jūsų kolegoms lekciją atskaičiau, kaip per aštuonias minutės reikia pasakyti, čia pasirodo jūs. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentų, nacionalinių parlamentų nariai. Ačiū, kad pasikvietėte Europos komisiją. Ir čia mes galime dalyvauti tokia ypatingoje jūsų posėdžio dalyje. E, pirmiausia, aš noriu pagirti komisijos narę Romopolus jau pagirtą iniciatyvą. Iniciatyva šiandien suorganizuoti posėdį e, iškelta pačiu laiku. Iškart po to, kai buvo paskelbti du vadinamieji nuliniai susitarimai ir pradėtos diskusijos bei dėrybos dėl jų abiejų. Norėčiau, kaip ir komisijos narys Avramopolus, ir e, vyriausiai galiotinio padėjėjas e, darė pagirti Europos parlamentą už tai, kad jis taip aktyviai atsidavusiai sprendžia šias susitarimuose aptariamas temas. New Yorko deklaracijos pabėgėliams ir migrantams 2016 metais patvirtinimas buvo kertinis atmuo reaguojant į e, globalę migracijos globalų migracijos padidėjimą. Per šį sutarimą tarptautinė bendruomenė uh, norėjo pagerinti migracijos valdymą ir geriau paskirstyti atsakomybę pabėgėlių padėčiai gerinti. Pabėgėlių ir prieglus užsiekiančių skaičiai pritrenkia, kaip jau komisijos narys minėjo. Ir panašu, kad tie skaičiai tik didės dėl to, kad kyla nauji kariniai konfliktai, senieji konfliktai nesureguliuojami. Pasaulinis pabėgėlių susitarimas todėl suteikia unikalią progą pagerinti reakcijos į pabėgėlių krizę efektyvumą, subalansuotumą ir veiksmingumą. Ilgą laiką ES jungtinėms tautoms buvo viena iš pagrindinių partnerių sprendžiant pabėgėlių problemas. Jau daug metų galiu pateikti pavyzdį. Didelė dalis humanitarnės pagalbos biudžeto e, teikiamos iš Europos komisijos buvo skirta būtent asmenims e, iš netekusiems namų daugelie valstybių, tokių kaip Limanas, Turkija, Uganda, Kenija, Irakas E, tose šalise mes bandėm e, įsikišti ir čia tik tai keletas iš daugelio pavyzdžių. Noriu pasinaudoti šią progą ir pagirti didžiulės pastangas e, tų valstybių narių, kurios priemė daug pabėgėlių ne tik komisijos finansavimas reikalingas, E, tokiems asmenims padėti. ES sukūrė ir naują politiką. 16 metų balandžio mėnesį Europos komisija priėmė komunikatą dėl e, prievartinio iškeldinimo ir gyvenviečių kūrimo. E, Junktinių tautų humanitarinės vadovų Humanitarinis vadovų sustikimas 16 metų gegužės mėnesį parengė dirbą tokiam, tokia iniciatyvai. Tokia politika e, gimė po daugelio metų pastangų e, padėti iškeldintiems žmonėms ir pabėgėliams, imigrantams ir šiaip žmonėms netekusiems namų. Mes supratome, kad turima infrastruktūra pabėgėliams išgyventi yra nebepakankama, ypač žinant, kad e, dabar asmenų iškeldinimas paprastai užtrunka labai ilgai. Todėl komunikate e, buvo kalbama apie prevencinės priemonės, kad žmonės nebūtų iškeldinti, taip pat buvo kalbama apie humanitarnės pagalbos teikimą tada, kai tai reikalinga. E, šiame dokumente yra kalbama apie humanitarnę pagalbą ir politinių veikėjų įtakingumą, sprendžiant e, asmenų iškeldinimą pagrindinės priežastis ir kaip padėti bendruomenėms Yra kalbama apie tai, kad reikia sukurti labai daug priemonių iškeldintiems žmonėms padoriai gyventi, prisidėti prie priimančių bendruomenių raidos gyvenimo ir sukurti deramas gyvenimo sąlygas. Kaip tik dabar yra e, rengiamas komunikatas e, skirtingoms šios tem, srities temoms. Bendrai komunikatas atitinka tai, kas e, buvo aprašyta e, išsamioje. E, Išsameme Išsame ataskaitoje apibendrino šią reakciją į pabėgėlių krizę. Komisijos narys Avramopolus jau labai daug kalbėjo ir aš galiu tik tai keletą bendrų pastabų remdamasi jo pasakyti. Visų pirma, ES pripažįsta, kokį svarbų vaidmenį atlieka Junktinių tautų žmogaus teisų pabėgėlių organizacija, koordinuojant pabėgėlių e, prieimimo veiklą. Ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir pagirti UNHCR atliktą vaidmenį šiame, už atliktą vaidmenį šiame procese. Kitas dalykas. ES daug kartų yra pabrėžusi, kad yra pasiryžusi pabėgėlio statuso problemą išspręsti ir sukurti tarptautinę pabėgėlio apsaugos sistemą. Trečias dalykas. ES remia uh, E, susitarimo projekto siūloma struktūra. Visų pirma, jau yra patvirtinta išsami reakcijos į pabėgėlių krizę ataskaita ir pagrindiniai veiksmai suformuluoti. Europos komisijos narys apie tai jau ką tik kalbėjo. Dėl veiksmų programos projekto e, iš esmės jį leis toliau e, operatyviai panaudoti uh, išsameją reakciją į pabėgėlių krizę, atitinkamus dokumentus. Mes suprantame, kad bus kalbama apie greitą reagavimą, atsakomybės dalymąsi, tarptautinį bendradarbiavimą, solidarumą, skirtingų suinteresuotų subjektų aktyvumą. Taip pat reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų. Ir globaliajame pabėgėlių sustarime būtent apie tuos elementus turi būti kalbama. Per artimiausius mėnesius ES konstruktyviai dalyvaus diskusijos ir konsultacijose, kurios vyks ir mes tikimės, kad šis procesas leis sėkmingai priimti globalųjį sustarimą pabėgėlių klausimais. Tai yra priemonė, uh, apie kurią savo kalboje kalbėjo komisijos narys Savromopolus. Ji yra reikalinga labiau negu bet kada anksčiau. Labai ačiū. Man atrodo, kad aš net trumpiau kalbėjau negu 8 minutės. Jūs pasakėt viską, ką ketinot pasakyti per 12 minučių, per 7 minutės. Puiku. Aš tą mačiau. Bet to jūs labai drausminga. Esu tikras, kad bus daug klausimų. Tikiuosi, kad tribūnoje sėdintys svečiai galės atsakyti parlamentarų klausimus. Išvadų aš nedarysiu, prižadu. Toliau. E, Pone Papadopoulos iš ECRE agentūros Europos e, tarybos pabėgėliams ir prieglupščių siekintisiems. Ačiū. Ačiū, kad mane pasikvietėte šiandienos posėdį. Aš turiu pristatyti nevyriausybinės organizacijos požiūrį į šią problemą ir išdėstyti mintis, kurias uh, skleidžia nevyriausybinio organizacijų dauguma. Ir Ženevoje apie tai buvo kalbėta. Visų pirma, turiu pripažinti, kad UNHCR atliko nepaprastai daug darbo rengdama dirbą globaliam susitarimui ir mes e, džiaugiamės, kad nuolat į šį procesą yra E, įtraukiamas nevyriausybinės organizacijos, bet to pripažįstame, kad ES nepailstamai dalyvauja šiame darbe. Nuo pat deklaracijos paskelbimo iki e, tolesnių konsultacijų, diskusijų ir e, yra nepažeidžiama Europos komisijos pozicija dėl žmonių iškeldinimo ir pagalbos jiems. Džiaugiamės, kad veiksmų programos pirmasis projektas jau parengtas, mūsų nuomonė jis yra labai platus, apima beveik visus svarbiausius klausimus. E, tame projekte yra daug pozityvių pasiūlymų, kurie rodo, kad tarptautinė bendruomenė palaipsniui keičiasi. Būtent yra galvojama, kad reikia pagaliau atsisakyti tų pabėgėlių stovyklų ir galvoti, kaip žmonės greičiau integruoti į priimančias visuomenės, kaip jiems padėti, kad pabėgėliai patys galėtų išsilaikyti. Tai yra labai svarbus paradigminis pokytis, aš sakyčiau. Taip pat mes turime pagaliau suprasti, kad pripažįstame, jog pabėgėliams reikia dirbti, e, reikia turėti teisę dirbti, tai yra įtvirtintas e, naujas principas. Be to mes suprantam, kad reikia stiprinti santykius su kitomis e, pagalba teikiančiomis organizacijomis, tokiamis kaip Pasaulio bankas. Tai yra daug vilties suteikiantis pasiūlymai. Tuo pat metu, jeigu norime, kad globalus sutarimas iš esmės pakeistų tarptautinės bendruomenės požiūrį į apsaugą, o tikimasi, kad tai bus, tada dar du dalykus E, reikėtų išskirti, jeigu jūs leistumėt. Ir visų pirma, mes turim kalbėti apie kolektyvinių tikslų suformavimą. Turime turėti kolektyvinių tikslų tokią sistemą. Kitas dalykas, reikia operatyviau veikti. Mes turime labai aiškiai pateikti gairias, kaip spręsti, kaip elgti su tais dideliais migrantų srautais ir kaip ieškoti globalių sprendimų. Tik aš apie tos du dalykus ir norėčiau pakalbėti. Dėl kolektyvinių tikslų. Trumpai prisiminkim e, globaliojo susitarimo tikslus. Ponas Turk apie tai kalbėjo. Taigi tas globalusis susitarimas turėtų pašalinti uh, jau įsišaknyjusią spragą e, pabėgėlių apsaugos klausimais tarptautinėje teisėje. Uh, Taip pat turim kalbėti apie bendrą atsakomybės pasidalymą. Bendras globalus atsakomybės pasidalymas yra nepaprastai svarbus. Jis, jeigu būtų sutvarkytas, e, sukurs mums daug pridėtinės vertės. Visų pirma, ką reiškia tas globalus atsakomybės pasidalymas, koks būtų jo apibrėžimas, kas yra konkretus įsipareigojimai, kaip praktiškai viskas atrodytų. Prieimimo centruose, įkurdinimo centruose, kaip e, parama bendruomenė yra teigiama kokie sprendimai yra siūlomi žmonių įkurdinimui. Būtent čia reikėtų, kad valstybės aktyviau veiktų, kad bendruomenės aktyviau veiktų. Mes turim e, pasirinkti griežtesnės formuluotės, sakyti, valstybės turėtų, privalėtų vietoj to, kad norėtų, galėtų, jeigu norėtų, sakyti. Nes e, e, apie tai daug kartų esam kalbėję ir visi jau tą žino, bet tiesa ta, kad mums taip pat reikia kalbėti apie globalų mastą. Nes dabar vis kalbame apie suinteresuotas valstybės. Valstybės, kurios yra su to susijusios, tai nesukurs kolektyvinės atsakomybės supratimo. Uh, Mes turim galvoti apie tai, kad kuo daugiau valstybių būtų įtraukta į krizės valdymą. Ir didžioji dalis pasaulio pabėgėlių dabar gyvena besivystančiame pasaulyje. O tuo tarpu Europos valstybės, pasaulio e, turtingesnės valstybės irgi priima pabėgėlius, tai ir jiems tenka atsakomybės. Todėl mes turime kalbėti apie globalią kolektyvinę atsakomybę, kuris susiformuotų įgyvendinus e, veiksmų programą. Trečias dalykas, mes turim įtvirtinti teisę į uh, prieglopsti ir į neišsiuntimą, negražinimą. Veiksmų programa būtų e, stipri priemonė e, apsaugos rytyje. Mes kalbėtumėme apie galimybę kreiptis į teismą, gauti reikalingą apsaugą, e, galimybę naudoti savo teisėmis. Tai yra nepaprastai svarbus, jau preambulėje apie tai yra kalbama. Ir taip pat mes suprantame, kad kalbame apie Ženevos konvencijos ir jos protokolų ratifikavimą visose valstybėse. E, tai yra tarptautinės bendruomenės nuolatinis prašymas. E, tie dokumentai turi patekti į nacionalinės teisės sistemą. Ir būtent su tuo sėtume kolektyvinius siekius. Kitas aspektas dėl operatyvumo, e, tokio praktinio geresnio veikimo tas nulinis susitarimas kol kas yra principų suderinimas. Kalbame apie gairias, apie bendradarbiavimą. Galbūt būtų naudinga, kad tos nuostatos, kurios dabar yra formuluojamos, būtų e, labiau į veiksmus orientuotos, tarsi operatyvinės gairės, kad valstybės narys iš tiesų žinotų, ką reikia daryti. Taip pat turėtų būti nustatyti aiškus terminai, kas ką kada turi padaryti. Turim kalbėti apie artimiausią ateitį, apie tolesnį ateitį turim kalbėti apie tai, kaip elgsimės nenumatytais atvejais ir reikia aiškių gairių kiekvienam atvejui. Visuomenės dalyvavimas, visuomenės įtraukimas yra pagrindinis šūkis nuo pat diskusijų pradžių ir globaliajame sustarime apie tai yra kalbama. Galėtume tai geriau padaryti, jeigu padėtume valstybėms narės įgyvendinti uh, E, tą vadinamąjį globaliosios visuomenės požiūrį, kad valstybė suprastų visų pirma, kas tai yra ir kad jūs žinotų, kaip tą padaryti, kaip visuomenė, bendruomenės gali nuolat dalyvauti migrantų integravimo programoje. Kitas dalykas, e, turime sukurti aiškę, aišku apibrėžimą, kokį vaidmenį atlieka, pavyzdžiui, vietos lyderiai. Taip pat, e, kokia yra, pavyzdžiui, stebėsenos programa kontrolės sistema jau dabar yra numatyta, bet reikėtų ją aiškiai apibriežti. Norime, kad tikslai būtų aiškiai apibriežti. E, turi būti aiškiai išmatuojami laiko terminai nustatyti, nes kitaip viskas e, atrodo netikslu. Galbūt su subalansuotos tikslos plėtrais tikslais viską galima suderinti. Bendras tikslas yra padėti valstybėms, bet pirmiausia turim padėti ir pabėgėliams. Pagalvokime, ar mes iš tiesų padedam tiems pabėgėliams rasti sprendimą savo gyvenimui. Ar jie gali įsikurti ten, kur jie gyvena, ar jie gali nuolat ten likti gyventi. Nevyriausybinės organizacijos tengiasi čia prisidėti ir nori ypač, nori ypač sukurti stebėsinos programą. Uh, Dar vienas pasivienis. Sprendimai e, turi būti priderinti prie kiekvieno regiono specifikos. ES tai labai aiškiai suprantama. Regionų lygmenių, savivaldybių lygmenių turi būti sukurtos tinklinės e, tokios agentūros, kurios galėtų viena kitai padėti, keisis patirtimi ir duoti gairias. E, kitas dalykas, turime pripažinti, kad abu globaliai susitarimai vienas kitą papildo. E, Nulinis susitarimas e, rodo tarsi tų abiejų globalių susitarimų suderinimą. Labai daug problemų yra susijęs su migrantais ir pabėgėliais, ypač kai kalbam apie mišrius migracijos rautus. E, ir tų problemų iškyla nuo pat asmenų sulaikymo iki jų pirminio įkurdinimo stovyklose, iki to, kaip reikia elgtis su vaikais ir panašiai. Taigi problemų sąrašas yra labai ilgas ir mes turime ieškoti sprendimų. Ačiū. Ačiū, Jūs pristatėte labai konkrečią perspektyvą ir pasakėte, ką daro nevyriausybinės organizacijos. Na ir toliau Fabio Badžio. Antrą kartą Jūs jau kalbėsite. E, ačiū, kad pasilikote ir dalyvauti. Prašau, ponė Badžio. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu itališkai, taigi tikiuosi, kad su vertėjų pagalba galite mane sekti ponai ir ponios. Visų pirma, noriu iš tikrųjų padėkoti ponai Moreis, komiteto pirmininkui, už malonų pakvietimą dalyvauti šiandieną šioje popiečio diskusijoje dėl pasaulinių sutarimų pabėgėlių klausimais. Aš atstovauju šventajam sostui Romoje ir dėsiu. <clears throat> Ir man tikrai labai malonu šiandieną čia atstovauti savo organizacijai. Tarp parlamentinėse komitetuose atsiveria man galimybė pirmiausiai pakalbėti apie bendras Šventojo Sosto ir Europos Sąjungos pastangas sėkmingai gyventi tam tikras iniciatyvas dėl šių dviejų pasaulinių sutarimų. Tai yra vieno pabėgėlių klausimas ir kito dėl e, saugios ir e, tvarkingai valdomos migracijos. <clears throat> vadovaujant e, popiežiui Franciskui. Pranciškui e, e, buvo parengta 20 priemonių programa ar paketas, kuris buvo taip pat nesnei pristatytas ir jungtinėse tautose. Tai 20 punktų yra suskirstyti į keturis skyrius, tai yra pasveikinti, apsaugoti, palaikyti ir integruoti. Ir mm, ten kalbam apie jau seniai išbandytas, pasteisinusias priemonės E, kurias mes norėtumėm įtrauktas e, į tą bendrą sprendimą, kurio bandoma sureaguoti į nudenos iššūkius. Na, iš tikrųjų, tikimasi, kad e, tas dviejų sustarimų paketas būtų labai tinkama priemonė, kadangi migracija sudaro mišrus asmenų srautai. Tarp jų būna ir pabėgėlių, ir migrantų, ir panašiai. Tačiau bet kuriuo atveju tai yra E, žmonės, asmenės visų pirma ir be abejo žmogiškas svarumas jis atvejais turi būti apsaugotas. E, labai svarbu, kad e, derantis dėl pasaulinių sutarimų ir uh, rengiant, gatavą, rengiant galtinį tekstą, labai svarbu būtų suderinti mūsų ir jūsų pozicijas e, ir jas vieningai pristatyti pasauliniu mastu, kadangi klausimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas. E, be abejo, tie, kas susiduria su problema e, arčiau, žino, kad tarptų 20, tarp 20 punktų arba po jais galbūt glūdi daug daugiau kitokių smulkesnių, tikslesnių priemonių. Na ir čia mes pabandėme taip pat e, atsižvelgti į bažnyčios e, sukauptą patirtį tiek dirbant vietose, tiek per katalikų organizacijas. Mm, e, esame iš tikrųjų daug geros patirties, kurią mes jau esame sukaupę ir mm, galbūt dabar galėtumėm pritaikyti kitose kontekstuose, kitose pasaulio vietose. Be abejo, nes tautos pati Europos Sąjunga irgi turi savos patirties e, teikiant pagalbą, dirbant su migrantais ir panašiai, ir tokiu būdu galėtų naudingai papildyti mūsų pateiktą 20 punktų e, sąrašą. Taigi labai svarbu, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų e, įneštų pozityvų impulsą, pozityvų postumį į šitas darybas. Labai svarbu išlaikyti dokumentuose E, tos humanistinius principus, kurie pirmiausiai ir užgimė, e, buvo suformuoti ir nukalti šiame kontinente. Na ir jie atsispindė daugelį tarptinių sutarimų, kurie buvo, kuriami per metų metus perfrazuodamas popiečių Pranciškų. Pranciško galiu pasakyti, kad Europa yra e, puikus e, E, žmogiškosios laisvės, e, žmogiškų teisų pavyzdys. Tai yra, šal, tai yra lopšys, kuriame išaugo poetai, mąstytojai, filosofai, kuriejai ir puikus e, asmenys, kurie gynė kitų gyvybę ir paukojo tą gyvybę kartais tiesiog bandydami apsaugoti kitus savo brolius ir seseris. Taigi labai svarbu, kad ES ir mes visi drauge, bendrom jėgom, Mm, pasiremdami tą ilgą ir stiprią istorinę tradiciją, e, draugė sureaguotumėm į pasaulinius iššūkius, kuriuos dabar mums tenka spręsti. E, ir dirbtumėm stengdamėsi pasitarnauti žmonių labui, apsaugoti jų orumą, suteikti jiems pagalbą. Pastaruoju metu iš tikrųjų matome didžiulius pabėgėlių srautus um, pasiekiančius mūsų pakrantės ir nacionalinės iniciatyvos, o taip pat ir europinės iniciatyvos, tokios kaip e, Dublino reglamentas, pavyzdžiui, rodo, kad mes labai rimtai žiūrime, esame rimtai įsipareigoję e, pagelbėti šitiems žmonėms. Mes esame pasirengę sukurti struktūras, kurios atitiktų jų poreikius ir mes e, Taip pat e, esame pasirinkę bandyti įtraukti ir kitas Europos kontinento valstybės, o taip pat valstybės iš kitų kontinentų, tam, kad būtų iš tikrųjų e, parengtas geresnis, labiau koordinuotas ir veiksmingesnis bendras atsakas. Ačiū. Tėve, dabar galime perėti jau tiesiogiai prie diskusijos ir ačiū visiems už kantrybę e, nežinau, ar mūsų panelistai, ar mūsų inteligentai gali sureaguoti į ką nors į kurias nors iš klausimų. Aišku, vėlgi blogoji naujiena yra ta, kad e, mes tai turime tik tai keletą minučių. E, todėl iš tikrųjų labai visų paprašysiu, užduodant klausimus, apsiriboti dviem minutėm. Pradėsiu nuo asmens, kuris tikrai, žinau, gali tai padaryti. E, ir šiaip jau laikysimės principo, Europos parlamentaras ir nacionalinio parlamento atstovas, Europos parlamentaras ir nacionalinio. Taigi, pirmiausiai, suteiksiu žodį ponė Metsulai iš EPP. Ačiū, Klaudai, kas tenksis kalbėti kaip galima trumpiau. Uh, Mūsų pranešimui reikia, prireikia pusantrų metų derantis dėl projekto, tai tikrai prašysiu kantrybės pristatant pagrindinius momentus. Taigi, nuo to laiko, kai mes pradėjome renkti pranešimą, tai e, galiu pasakyti, kad mm, tiesiog nerealus yra mastas to reiškinio, šimtai žmonių žūsta. Mes kaip piliečiai, kaip parlamentarai negalime e, suvokti, kaip galima nieko nedaryti. Tai yra žmonės, ne kažkokia bevardė statistika. Turime pakeisti mąstymą, reikia pereiti nuo uh, kritinės situacijos sprendimų prie tvarios ilgalaikės vizijos, kaip parlamentas tai turime padaryti. Ir mūsų pranešimo esmė buvo, kad solidarumas turi būti tas principas, kuriuo turi būti paremti visi migracijos sprendimai. Holisnis požiūris į migraciją turi numatyti tokias priemonės, kuriomis visų pirma būtų sprendžiamas organizuotų nusikaltėlių tinklų klausimas, kad jie negalėtų naudotis labiausiai pažeidžiamais žmonėmis. Tuo pat metu reikia platyti skirtumą tarp tų, kuriems reikalinga apsauga ir tarp tų, kurie atvyksta į ES tiesiog ieškodami darbo. Turime suprasti, kad žmonės bėgantis nuo karo ir persekimų turi teisę į apsaugą. Bet tiesa yra tai, kad e, to neturi lyginti su neatsiema kiekvienos mens teisė imigracija. Kai na kalba apie tuos asmenys, kuriems taikoma tarptautinė apsauga, apie jų perkeliamą gyvina, kitą gyvenamą vietą, jeigu mes esame bendrai išpažįstamų vertybių sąjunga, mes turime ir e, būti tapti ir bendrai pasidalytos atsakomybės sąjunga. Turi būti geresnės taisyklės, turi būti geresnis, tvirtesnis požiūris ir perkeliamą kitą gyvenamą vietą. Jeigu mes sugebėtumėm tai padaryti, tai tikrai žmonėm nebūtų poreikio lipti į e, varganus laivelius, rizikuoti savo gyvybėmis. E, iš tikrųjų būkštavimų dėl saugumo yra tarp mūsų piliečių ir valstybės privalo vykdyti savo pareigą ir užtikrinti e, tvarką prie išorės sienų, jeigu mes norime, kad, kad tos priemonės būtų efektyvios. Na ir pabaigai turime žiūrėti visų pirma į to reiškinio priežastis ir suprasti, kad reikia didesnių pastangų, įsipareigojimo ir spręsti svarbiausius mūsų laikų geopolitinius klausimus. Ir mums reikia, aišku, bendro požiūrio. Um, uh, uh, uh, migraciją. Aišku, reikia apsaugoti visų teises, bet reikia taip pat gerbti ir teises tų, kurie išpažįsta tas vertybės, kuriomis yra paremta mūsų Europos Sąjunga. Ačiū poniai Metsolai, kuri yra iš APP frakcijų ir iš Maltos. Jūs, jūs matote ekrane ir laikmatį. Prašiau laikytis dviejų minučių pasisakymą. Dabar ponia Kiengė iš Italijos. Uh, irgi buvo viena iš pranešėjų kartas, kartu su ponė Metsola, jos rengė e, Europos parlamento pranešimą dėl migracijos. Ačiū, ponė Morajas, aš noriu padėkoti visiems svečiams, kurie atvyko šiandien pas mus, noriu padėkoti visiems, kas pasisakė, kalbėjo apie globalaus susitarimo dėl pabėgėlių ir migracijos, apie įvairius aspektus. Tas globos sustarimas tai yra istorinė proga, istorinė galimybė mums pasiekti tų tikslų, kurie labai seniai jau yra užbriežti tarptautinių lygmenių. Ir tikrai tam yra reikalinga bendra vizija ir kiekviena e, pas pasaulinio susitarimo dalis leis užtikrinti tam tikrą tos vizijos dalį, nes e, migracija turi daug įvairių aspektų ir todėl reikia holistiškų sprendimų, kurie būtų nuoseklus, e, derantis tarpusavyje. Mes turime mm, pasinaudoti e, šią atsiveriančią galimybę įveikti tuos iššūkius. Manau, kad pasaulinio sutarimo vertė yra tas supratimas, kad tai yra reiškinys, uh, kuris reikalauja pasidalytos atsakomybės pasi... ir pasiremimo solidarumo dvasia. Štai tokiame kontekste Europos parlamento pranešimas dėl e, poreikio nusatyti holistinį požiūrį ES imigraciją yra labai svarbus, nes iš tikrųjų valstybės iš pačių neturtingiausių pasaulio kampelių e, turi sulaukti reikalingos paramos. Uh, Galbūt, aišku, dėrybose prireiks kažkokio tai dar e, tobulinimo, bet aš manau, kad esminės idėjos, kuriamis paremtas tas lablus susitarimas, yra svarbiausios ir nekintamos, tai yra orumas, e, pabėgėlių teisų užtikrinimas ir žmogaus teisės, kurias visuomet turi būti priešakinėse linijose, e, mažumų teisės, moterų teisės, tai turi būti dėmesio centre. Ir visose dokumentuose tai turi atsispindėti. Turime išsiaiškinti, aišku, sukrenčias priežastis, reikia galvoti apie tai, kaip tvariai išspręsti tos konfliktus, tas problemas. Pavyzdžiui, Demokratinėje Kongo Respublikoje, Burundija, kas vyksta, aš, aš gal tik porą tokių pavyzdžių paminėsiu. Dėl tokių dalykų, aišku, reikia konkrečių tarptautinės bendruomenės veiksmų ir pasauliniai susitarimai duos naudos tik tuo met, jei tarp retorikos ir realybės bus aiškus ryšys. Jeigu deklaravus ketinimus, ką mes jau girdėjome, po to bus mm, paseks ir veiksmai. Ir ponas Morajas būtent kalbėjo apie tai e, įžangoje. Sengar Zaland iš Vengrijos. Dabar pradedame diskusiją su nacionaliniais parlamentarais. Dvi minutėm prašom, suteikiama žodis. Could, uh, okay, sorry. Kalbėtas nesijungia mikrofoną. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, Magyarország részéről ki egy... Ačiū pirmininkė. mes galvojame, kad šiame pranešime turi būti išdėlioti įsipareigojimai, bet aišku reikia uh, nepamiršti ir um, valstybėms narėms uh, svarbių klausimų. Nacionalinis saugumas uh, turi atsispindėti taip pat, tiesiog turi būti reikalinga pusiausvėra užtikrinta, galvojant apie tai, kas rūpi žmonėms. Mes galvojame, kad tie individai, kurie potencialiai yra pavojingi, turėtų būti atskirti nuo visų kitų jau prie įvažiavimo taškų tai yra išorės politikos labai svarbus aspektas. Reikia nepamiršti, aišku, tranzito zonų, saugių, aišku, vietų. Ir mes esam tikri, kad šią problemą reikia spręsti ir už ES ribų. Turi būti sudarytos gražinimo sutartis dėl migrantų gražinimo turi būti aiškiau apibriešta visa integracija, toliau karštieji taškai. Manau, čia būtų galima pasirūpinti, kad išorės sienos būtų geriau saugomos. Taip pat turi būti labai aiškiai skiriami ekonominiai migrantai nuo prieglašio prašytojų. Mes kalbame, kad tekste turėtų būti aiškiai apibūdintos ir procedūros, uh, E, kurios turėtų būti taikomos e, tiems asmenims, kuriems e, nėra reikalinga tarptautinė apsauga. Bendrai galėtumėm pritarti mm, tai bendrai pozicija dėl to, kokiu žingsniu turėtų būti imamasi valstybėse narėse, kurios jaučia smarkiausią migracijos poveikį uh, ką būtų galima padaryti dėl migrantų integravimo, taip pat reikia būtinai spręsti radikalėjimo klausimą. Toliau kilmės šalis. Dėl darbo kilmės šalise aš e, galiu pasakyti, kad Vengrija pasisakytų už tai, kad reikia bendradarbiauti su tokiamis valstybėmis, nes mes galvojame, kad nebūtinai visuomet migrantus reikia integruoti į atvykusias valstybės. Daugelį atvejų galima galvoti apie migrantų gražinimą į jų šalis. Mėly kolegos, labai prašau neviršti dviejų minučių pasisakymo laiko, nes visi nariai lab, e, turi teisę pasisakyti ir tikrai bus neįmanoma aptarti, aišku, vis visos klausimo specifikos, jūs visi aišku žinote, patyrę parlamentarai, jūs puikiai žinote, kad visko aptarti nesugebėsime. Elena Stamakakė iš mm, Graikijos parlamento dabar, nematau jos. Dvi minutėm prašom. Kyriai, θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, καθώς... Gerbiami parlamentarai, manau, šiandienos susitikimas yra nepaprastai svarbus. Uh, Labai svarbu iš tikrųjų mm, aptarti e, nepaprastai aktualius klausimus ir mm, tai padės mums susiformuoti mm, išvadas ir pozicijas. Mums, kaip nacionaliniams parlamentarams, tai yra nepaprastai svarbu. Mes tikrai remiame abu tuos pasisavinius sutarimus dėl uh, pabėgėlių migracijos ir uh, Aišku, labai svarbus yra Junktinių tautų Europos Sąjungos darbas. Nuo 2015 metų mūsų valstybė yra užplūdęs didžiausias pabėgėlių skaičius, nuo, didžiausias nuo antro pasaulinio karo laikų. Tai realybei, aišku, septynis metus trunkantis karas Sirijoje, aišku, įtempta situacija vidurio rytuose ir, aišku, jums puikiai žinoma sudėtinga situacija Afrikos įvairiose valstybėse, ekonomikos krizė. Visa tai susidėjo vieną krūvą ir ES būtinai turi taikyti mm, tinkamą politiką, kad tokią situaciją įveiktų. Čia vienintelis sprendimas būtų. Uh, sustabdyti karus ir užtikrinti, kad būtų sprendžiamas ekonominės neligybės ir skurdo klausimas. Mums reikia suformuoti bendrą atsaką, kad būtų galima spręsti šios problemos priežastis ir surasti tokius sprendimus, kurie apjungtų valstybių solidarumą ir bendrą mm, paramą ES tekstams, gyvenant ES dokumentus. Visų pirma, reikia pasirūpinti, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, aišku. Matome kad yra labai daug vėlavimo e, vykdant įvairias procedūras, ypač, pažiūrėjau, kai eina kalba apie šeimų susivienimą arba pabėgėlių prašymus. Um, aišku, paminėčiau ir Dublino reglamentą, ir Ženevos konvenciją. E, Dublino reglamente yra pasakyta, kad mm, šeimos susivienimui terminas turi būti šeši mėnesiai, bet uh, matome, kokia yra situacija valstybėse prie sienų, kuomet žmonės įstringa ten ilgam laikui, ypač Graikijoje, Italijoje. Ir Todėl turime ES ir Turkijos deklaraciją, kad būtų galima kažkiek tai sumažinti e, srautus iš Turkijos į Graikiją. Bet problemų yra labai daug. Visų pirma, deklaracijoje Turkija yra pripažįstama kaip saugi trečia valstybė, tačiau taip tikrai nėra ir tai yra daug pavyzdžių, kurie tai įrodo. Mm, dėl to labai daug žmonių tiesiog yra įstrigę Graikijos salose, Geo jūroje. Mes matome, kad tikrai ten labai daug žmonių, o gyvenimo sąlygos yra labai baisios, tiesiog pažeidžiamas net bazinės žmogaus teisės. Aš manau, kad Pirmininkas prašo baigti. Pirmininkė, visai pabaigai būtinai reikia daugiau solidarumo Ir tas pasaulinis susidarimas, e, tikimės, įsigalios kaip galima greičiau. Kolegos, prašau kalbėti kaip galima trumpiau, nes kita mūsų sesija turi prasidėti po 4.15. Tai, na, jūs visi, aišku, esate pirmininkavę posėdžiuose, puikiai žinote, kad, kiek aš galiu ką padaryti. Um, jų po 4.15 pradėsime e, antrą dalį ir e, pane Vikstrom į mane žiūri labai griežtai. Tai kolegos, labai prašau, e, kaip galima trumpiau, mes tikrai nesitikim, kad kiekvienos valstybės atstovas pristatys savo valstybės poziciją, tikrai to nereikia. E, Pone Teresa Beseril, dabar Europos parlamento narė. E, bueno, a... Ačiū, ačiū, Klodai. Noriu pakalbėti labai konkrečių klausimų apie priekybą žmonėmis ir kaip žmonės patenka į prievartinę vergovę. Yra tokių nusikaltelių, jie yra labai brutalūs, labai veiksmingi ir jie vykdo baisius nusikaltimus už milžiniškas sumas pinigų. Migracijos krizė jiems suteikia puikia dirba tokiems nusikaltimams vykdyti. Taigi priekyba žmonėmis yra absoliutus žmogaus orumo paminimas. Ir čia nekalbam tik tai apie prieglapšio ieškančiuosius. Labai daug žmonių patenka į tų e, prekiautojų žmonėmis malonę ir yra visai išnaudojami. Daug prieglapšio siekiančiųjų yra jauni vaikai, moterys, e, mergaitės, seksualiai jos yra išnaudojamos, yra siunčiamas iš vienojos vietovės į kitą, pavyzdžiui, gali būti siunčiamas į Graikiją, iš ten yra persiunčiamas kažkur kitur, jos tampa prostitucijos aukomis. Ir e, į tą veiklą yra įtraukiamas, kad ir kur be patektų e, toje kelionėje. Mes suprantame, kad reikia iškių prioritetų. Reikia žinoti, kaip bendradarbiauti ir kaip apsaugoti aukas, kurios irgi turi teisės. Mes privalome jas apginti, bet tuo pat metu reikia išsiaiškinti, kas tuos nusikaltimus vykdo ir patraukti juos baudžiamos jų atsakomybėn. Mes nekalbam apie vagystės iš parduotuvių ar e, kiš, pinigų traukimą iš kišenių. Mes kalbame apie siaubingą daugybės žmonių eksploataciją Kalbame apie priekybą žmonėmis. Todėl turim bendradarbiauti, sendamės apginti moteris, vaikus, kurie yra jau kelionėje į Europą išnaudojami ir paskui, kad ir kur be patektų, jos papuola į tokią eksploataciją. Sara Jones, Junktinės karalystės bendruomenių rūmų socialdemokratų narė. Ačiū Klodai, labai malonu čia atstovauti Junktinės karalystės vidaus reikalų komitetą. Aš džiaugiuosi tuo projektu ir ten numatytais principais ir įsipareigojimais. Junktinė karalystė turi daug tradicijų uh, šioje srityje 1951 metais pasirašant pabėgėlių konvenciją, Junktinė karalystė atliko pagrindinį vaidmenį ir mes ir toliau teikiame humanitarnę pagalbą. Porą trumpų pastebėjimų dėl nulinio projekto. Pabėgėliai turi dalyvauti priimant sprendimus. Veiksmų programoje turi būti numatyti aiškus planai prasmingam pabėgėlių dalyvavimui ir jų lyderystiai. Jie negali būti traktuojami kaip viena iš suinteresuotų pusių šiame procese. Kitas dalykas, turime toliau kalbėti apie šeimų suvienijimus. Procesas turi būti mažiau biurokratiškas šeimos apibrieštis turi būti išplėsta. Mes džiaugiamės, kad 13 puslapyje apie tai yra kalbama, bet užuomina labai trumpa ir miglota, mes turėtume aiškiau viską surašyti. Globalioji platforma, aišku, mes ją sveikiname, tačiau reikia aiškaus kalendoriaus ir atsakomybės pasidalymo plano. Turi būti nustatyti konstruktyvūs tikslai, konkretus ir apibriešti laike. Mums reikia žinoti, kaip jau buvo pasakyta, uh, kaip turėsime eiti toliau ir mes turėtume naudoti tokias formuluotės, kaip privalome ir turime. Kitas dalykas, lyčių teisės yra labai svarbios, gerai, kad jos yra paminėtos, bet mes turime pirmiausia kalbėti apie moteris, kurios, pavyzdžiui, neturi tapatybės dokumentų. Moterims ir vaikams reikia saugios erdvės, e, kol yra peržiūrimi jų pabėgėlio prašymai ir kol jie gyvena pabėgėlių stovyklas. Aš manau, kad čia yra labai gerų pasvarstymų iš jungtinių tautų pusės. Kitas dalykas, mes turėtume e, aiškiau apibriežti alternatyvas sulaikymui ir stovykloms. Mes turėtume uh, E, daugiau siekti negu tik status quo panaikinimo ar palikimo. Kitas dalykas, aš manau, kad po Brexit Junktinė karalystė turės dar daugiau dėti pastangų, kad bendradarbiautų su ES vyriausybėmis ir kitomis pasaulio vyriausybėmis, kad kartu neštume atsakomybę už pabėgėlių krizę. Ačiū. Ačiū, kad dokumentą konkrečiai pacitavote ir dar iš nacionalinių parlamentų. Atsiprašau, iš Europos parlamento narių tarpo Ana Gomes. Ana, prašau, neilgiau kaip dvi minutės. Eh, Labai trumpai pasakysiu, aišku, mes remiame globalų sustarimą. Tai turi būti daugiau negu tik dar vienas Junktinių tautų Europos Sąjungos instrumentas, kuris e, tarnauja sąžiniai nuraminti, bet praktiškai niekas jo neįgyvendina. Aš bijau, kad vėl tai bus. Aš bijau, kad vėl ta dviveidystė tarp Europos, dviveidiškumas tarp Europos vyriausybių pasimatys. Tai yra labai smarkiai susiję su tuo, kad e, nedaug yra bendro tarp praktikos ir teorijos. Mes visi puikiai žinom, ką reikia padaryti. Mes žinom, kiek laiko jau yra peržiūrimas Dublino, Dublino susitarimas, kiek e, ilgai mes laukime, kada bus įmamasi konkrečių veiksmų. Ir humanitarinė krizė turi būti sprendžiama, pabėgėliams turi būti suteikiamos teisės. Mes ne pasmerkėme esamos padėties ir tuo mes tik tai kurstome kontrabandą ir nesuteikėme saugių, legalių galimybių pabėgėliams ateiti pas mus. Pinigų išmetimas nėra sprendimas. Numetam pinigus ir galvom, kad visi visas problemas išspręs. Ir mes galvom, kad besivystančios šalis viską padarys, nes joms tenka didžioji našta darbo su pabėgėliais. Uh, jokinga kalbėti apie kartumo procesą. Tuo tarpu, kai kartumas E, ką tik uždarė Sudano Sakarovo premijos e, laureatą e, kalėjimą. Etijopija toliau įgyvendina žudikiškas priemonės ir mes apsimetam, kad jie yra mūsų partneriai sprendžiant pabėgėlių problemas. Ta pati apie Eritrėją galim pasakyti. Pabėgėlių išsiuntimas į kitas valstybės, pasiūlymas, kad mes negalim jų siūsti į Libiją, į Turkiją, jokingai skamba. Reikia, kad nacionaliniai parlamentarai dirbtų kartu su mumis ir reikalautumėm, kad būtų nešama atsakomybė įgyvendinant sutartį su Turkija. Ta sutartis savaime yra nemorali ir neteisėta ir apie tai mes turim kalbėti. Aš jau tai kalbėjau. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją. Toliau. Simon Busutil, nacionalinių parlamentarų vardu iš Maltos. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš džiaugiuosi, kad yra parengtas nulinis projektas. Aš tikiuosi, kad dokumentas bus gerai subalansuotas. Vieną pastebėjimą tai išsakysiu pirmininkė. Man globaliai susitarimai atrodo kaip puikia galimybė ES įtakoti tokią svarbią iniciatyvą pasauliniu lygmeniu. Ta iniciatyva gali pakeisti valstybių veikimo būdus ir saveikavimo būdus, atremiant e, vis stiprėjantį prieglopščio e, ieškančių metamą mums iššūkį. Taip pat aš manau, kad tai yra nauja proga, nauja galimybė, nes tai leidžia mums aktyviau dirbti ir įsipareigoti. Ir aš čia kalbu apie tai, kad mes turim padėti ir kilmės valstybėms, ir tranzitinėms valstybėms ieškoti sprendimų, kuriuos visi kartu turėsime gyvendinti. Aš globaliuosius atyrimus, ponė pirmininkė, matau kaip testą. Išbandymą ar mes sugebėsime susivienyti klausimu, kuris iki šiol atskleidė nepaprastai daug skirtumų tarp mūsų. Atsakomybės dalymasis yra nepaprastai svarbus klausimas, ypač man, esančiam iš valstybės, kuri yra ES pasienėje Maltos. Nes negalim daugiau leisti, kad jungtinės tautos dirbtų, susis... neturėtų vieningos pozicijos, būtų susiskaldžiusios. Todėl šį išbandymą paverskim dar vieną galimybę, galimybę kalbėti vienu balsu jungtinėse tautose. Pone pirmininkė, kol kas mes visi e, apie pabėgėlius, e, prieglopščio siekėjus kalbam kaip apie problemą. Aišku, ir nacionalinių lygmenių taip pat kalbam. O dabar turėsim globalų susitarimą ir tada mes galbūt rasim sprendimą ar prisidėsim prie jo. Pone pirmininkė, aš tikiuosi, kad Europos parlamentas gali atlikti gyvybiškai svarbu vaidmenį sutelkdamas mus ir leisdamas parengti bendrąją poziciją, nes mums reikia teisingos pozicijos. Ačiū, ponė Busutil. Turiu pripažinti, kad jūs esate šio parlamento buvęs narys ir jūs abi pusės puikiai pažįstate. Toliau, nacionalinių parlamentų, atsiprašau, Europos parlamentų E, vardu ponas Lopes Aguiler. Pabandysiu į dvi minutės silpti, stengsiu kalbėti kuo trumpiau. Visų pirma, mes matėme tarp parlamentinių komitetų darbo dinamikos didėjimą einant laikui. Bet tuo pat metu aš matau, kad atsiranda atotrukis tarp Europos parlamento narių priimtos pozicijos ir nacionalinių parlamentų priimamų pozicijų. Uh, Mes e, kalbame apie tai, kad nacionalinės valstybės bando e, prastumti savo poziciją vietoj to, kad pritartų europietiškam požiūriu, apie ką buvo kalbama nuo pat pračių. Ir tai visiškai nepasiteisina, tai yra visiškai nepriimtina, ypač kai kalbama apie globalų susitarimą pabėgėlių klausimų. Globalusis pabėgėlių susitarimas reikalauja, kad būtų parengta kruopšiai europietiška pozicija, kuriai pritartų tie, kurie atstovauja Europos perspektyvą ir tie, kurie atstovauja nacionalinės valstybės. Taip pat mes turim kalbėti apie Europos masto bendrą atsaką. Turiu pasakyti, kad abi temos - globali migracija, globalus migracijos sustarimas ir e, globalus pabėgėlių sustarimas yra labai glaudžiai susiję. Ir mes kalbame apie tai, kad žmonėms turi būti suteikti legalūs būdai patekti į Europą. Mes e, labai seniai jau reikalaujam, kad būtų suteiktos legalios priemonės žmonėms atvykti, legalūs kanalai. Parlamento pozicija visuomet tokia buvo ir mes labai aiškiai tą visuomet pasakydavom. Ir valstybės narės tą patį sakė. Europos teisingumo teismas labai aišku nuosprendį priėmė. Dabartinės teisinės išlygos Europos lygmenių e, panaikina prievolę teikti humanitarnę pagalbą. Nacionaliniai teisės aktai. Nacionaliniai parlamentai turi tą padaryti, jeigu turi priemonės tą padaryti. Ir aš kreipiuosi į nacionalinius parlamentus, kad jie reikalautų nacionalinių vyriausybių daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išplėstas galimybės legaliai žmonėm patekti į ES, įskaitant ir humanitarinių vizų suteikimą, nes tai yra valstybių narių atsakomybė. Ačiū. Dabar Ponas Peres Lapazaran iš Ispanijos senato, jis yra APP narys, pasakys. Sí, bueno, pues... Ačiū ir labai dėkoju už suteiktą žodį. Aš kalbėsiu papildydamas Ispanijos kolegos pasakė, Ispanija yra trečioji pagal dydį valstybė, tiksliau valstybė, uh, kuriai E, didžiausia, e, kliūna labai didelė migrantų našta. Trečia pagal dydį ES to požiūrį esame. New Yorko deklaracijoje daug kas buvo surašyta, Dublino reglamente yra daug kas surašyta. Ir mes, e, manau, apie tokius dalykus turėtumėm kalbėti absoliučiai visur, kai kalbame apie migrantus ir pabėgėlius. Lygiai taip pat turime kalbėti apie atsakomybę ir solidarumą visi kartu. Tie aspektai turi būti išspręsti. Tai klausimai, kuriuos privalome spręsti kaip parlamentarai, kaip nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai, bet taip pat mes turime e, suprasti, kad solidarumo savoka yra nepaprastai svarbi. Solidarumo su visais žmonėmis. Bet kokia sistema, pagal kurią vienai valstybei tenka per didelė našta, pavyzdžiui, Ispanijai, Graikijai ir Italijai, e, nėra teisinga, tuo tarpu kitos valstybėms valstybėms nieko nekliūna. Toks disbalansas yra nepriimtinas. Jau anksčiau mes esame jautėsi nekartą apleisti ir toks, e, tokia padėtis negali tęstis be galo be krašto. Mes supraskime, kad už migraciją esame visi kartu atsakingi, mes visi turime stengtis E, sureguliuoti krizę. Krizės ateina, krizės praeina, cikliškai kartojasi, bet dabar mes turim sutelkti jėgas ir stengtis išlikti solidarus. Lenkijos parlamentoje karnarys ponas Daček. Ačiū ponė pirmininkė. Daček Kurzeba. Aš negaliu nesusidaryti įspūdžio sėdėdamas e, šioje salėje, kad e, mes Lenkijoje prieštarojame bendram Europos, bendrai Europos pozicijai. Mes kalbam apie solidarumo, stoką, apie atsakomybės dalymasi. Aš noriu pasakyti, kad mes jau ir taip esame atsakingi ir solidarūs ir aš galiu tik padėkoti už tai, kad jūs kalbate. Aš esu iš Lenkijos Respublikos parlamento ir norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus, kurie be kita ko jau buvo paminėti. Pavyzdžiui, Ugandos patirtis. Šis rytis nusipelno, ši valstybė nusipelno pagarbos ir ji labai puikiai stengiasi priimti imigrantus iš kaimininių valstybių ir pabėgėlius. Ir tuo pat metu mes iš jos galime daug išmokti. Ir ne tik apie tą valstybę mes galime kalbėti. Solidarumą turim demonstruoti ir su kitomis valstybėmis, kurios dirba taip pat kaip Uganda. Toks solidarumas turi būti demonstruojamas ir pasidalinant išlaidas, nes būtent tos valstybės yra pirmoji paramos liniją. E, Vengrijos kolega kalbėjo ir aš negaliu pritarti tam, kai jis sakė, galvoju apie prieglopštį. Mes žinome, kad tarptautinė e, pabėgėlių apsauga e, nėra suteikiama taip, kaip reikia. Ir mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kad tarptautinė apsauga niekada ne leidžia užtikrinti kol kas dar pakankamai saugumo žmonėms, kurie yra priimami vienoje ar kitoje valstybėje. Ačiū. Toliau Martin Hepner iš e FD. Thanks, Mr. Chairman. I would like to talk... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau vokiškai kalbėti. Visų pirma, aš norėčiau pakalbėti apie šio susitikimo formatą. Aš galvoju, kad mes labiau keisimės nuomonėmis e, tarp valstybių. Uh, o ne klausysim tiek daug lekcijų ir prezentacijų. Būtų įdomiau padiskutuoti. E, mes atidžiai panagrinėjome globaliuosius sustarimus ir dabar žiūrime, ko iš tiesų pabėgėliams reikia. Ne, kalbame tik apie stabilumą priimančiose valstybėse, turime galvoti apie tai, kiek tai kainuoja ir tai yra labai rimta problema. Labai daug vyksta smurtinių nusikaltimų mūsų valstybėje, tai yra E, labai rimta problema. Kitas e, rimtas klausimas yra moterų ir vaikų seksualinis išnaudojimas. Turim oficialią statistiką, jos sukuria vienokį vaizdą, o iš tiesų e, praktiškai 50 procentų padidėjo žaginimų skaičius, pavyzdžiui, mano valstybėje, mano regione Vokietijoje. Pabėgėliai 80 procentų yra jauni vyrai. Ir tai Eh, tai atitinkamai yra siejama su tam tikrų gyvenimo būdu. Mes vieni tos problemos ES turbūt neišspręsim, tiek pajėgumų neturim. Nacionalinių lygmenių reikia kalbėti apie tos problemos sprendimą, reikia reglamentų, pagalvoti apie priežastis, kodėl tai migrantai atvažiuoja. Ir ponios Merkel vyriausybė e, čia turėtų aktyvesnį vaidmenį atlikti. Ispanijos parlamentas ponas Toledano. Muchas gracias, señor presidente. E... Labai ačiū. Aš esu įstikinęs, kad jeigu norime spręsti prieglopščio problemą, tai turime labai aiškiai atskirti savokas, jų nesuplakti. Neturėtumėm supainioti migracijos bendraja prasme ir prieglopščio teikimo klausimų. Tai nėra vienas ir tas pats. Negalite teikti, kad kas nors, kuris e, migruoja dėl ekonominių priežasčių arba tiesiog dėl, pavyzdžiui, klimato pasikeitimų, jau automatiškai tampa prieglopšio prašytojų. Turime suprasti, kad žmonės, kurie sprunka nuo karo ar nuo persekiojimų, kurios persekiojama dėl etninių sumetimų ar dėl seksualinės orientacijos, tie žmonės patiria persekiojimą ir tai mes įvardėme kaip pabėgėlius pasauliniuose sustarimuose turbūt būtų svarbu e, mums, kad būtų grįžta prie e, pagrindų, prie persekiojimo ištago ir kad būtų išsiaiškinta, dėl ko asmenys priversti palikti vieną ar kitą šalį. E, be abejo, esame rajonų, kuriuose vyksta kariniai konfliktai ir pirmiausiai reikia atnešti politinio stabilumo į tokius konfliktų apimtus regionus. Turime apsaugoti žmogaus teisės tose valstybėse. Valstybės, iš kurių daug šitų asmenų tiesiog atvyksta iškodami saugumo ir prieglopščio Europoje. Turėtumėm rodyti solidarumą ne tik Europoje, tačiau taip pat ir su kitomis valstybėmis, kurios būtų pasirengusios priimti dalį pabėgėlių. Taip pat turime pasvarstyti, ar ekonominės ar politinės sankcijos galėtų būti taikomas tiems, kas kalti už persiekiojimus tose valstybėse. Tiems, kas priverčia žmonės sprūkti iš savo gimtų šalių. Ačiū, ponas Garkanė. Norvegijos socialdemokratų atstovas. Ačiū, pininkė, aš esu Norvegų parlamento atstovas ir džiaugiuosi, būdamas čia su jumis. Migracija yra aktuali turbūt visur ir mūsų šalyje tai nešimtis. Svarbiausia, Norvegijai priežastis per nesnevykusios apklausas buvo migracija. Europoje daug kur panašiai. Uh, E, visi reaguojame į 2015 metų migrantų krizę ir turbūt yra vienintelė priemonė, vienintelis būdas įspręsti šią problemą. Nieko nedarant, niekas neįsispręs, migracija mūsų susveiks. Jeigu mes norime kontroliuoti savo sienas, turime bendradarbiauti. Jeigu norime stabilios ir tvarios prieglopščio sistemos, vėlgi turime bendradarbiauti. E, jeigu norime e, užtikrinti gerą gražinimo politiką tiems, kam nėra būtina apsauga. Tai vėlgi turime sudaryti šalę sutartis ir bendradarbiauti. Ir jeigu norime išspręsti kertinės problemas, dėl kurių kyla migracija, vėlgi turime veikti iš vien. Taigi, Europai reikia bendros, sąžiningos, e, atviros mm, prieglopščio teikimo sistemos, bendros sienų kontrolės, bendros e, politikos, būtent sprendžiant išoriniais ryšiais e, visas šitas e, kilsis problemas. Turime dirbti iš vien. Ačiū toliau. Slovakų EPP atstovė. E, ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Prieš sureaguodama į šią temą norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Jūs galbūt uh, pastebėjote, kad arba sužinojote, kad Slovakijos piliečiai vakar atsikėlė ir sužinojo, buvo tiesiog pritrenkti labai liūdnos naujienos. E, jaunas žurnalistas, e, jo, jo mergina, du jauni žmonės buvo nužudyti. E, turbūt visi čia sėdinti šioje salėje vertina spaudos laisvę ir galiu patikinti, mėly kolegos, kad e, šios bylos tyrimas Slovakijoje dabar iš tikrųjų sulaukia didžiulio dėmesio. Mes reikalaujame, kad nusikaltelis būtų griežtai nubaustas ir kad byla būtų aiškiai spręsta. Na, o dabar grįžtant prie temos. Slovakija iš tikrųjų aktyviai dalyvavo darybose dėl pasaulinio sutarimo. Kalbant apie tolesnį darybų procesą, aš esu sustikinusi, kad mes galbūt e, nesulauksime per daug stiprių pastangų e, suniveliuoti skirtumus tarp e, ekonominių migrantų ir pabėgėlių. Noriu pabrėžti, kad Slovakija jau kurį laiką pasisakydavo. Daugiausiai um, už tai, kad būtų e, migracijos problema sprendžiama pirmiausiai kilmės šalise. Mes nenorime ir nesutinkame, kad šių šalių problemos būtų eksportuojamos į kitas šalis. Migracijos priežastis turi būti sprendžiamas ten, kurios užgimsta. Tai pirmiausia susiję su kilmės valstybių tam tikrą atsakomybę. Be abejo, tų šalių nereikia palikti be pagalbos, jos turi gauti tarpnės, pagalbos, tarpnės bendruomenės paramas, pa, paramą. Ir dėl to aš labai vertinu, kad mm, globaliame sutarime yra aiški formuluotė, kurioje pabrėžiama, jog pirmiausiai kilmė šalis turi spręsti savo vidinės problemas e, su savo gyventojais ir pirmiausiai turi pabandyti spręsti jų poreikius ten vietose. Ačiū toliau Latvijos EPP atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Latvijos parlamentaras aš mm, vertinu labai palankiai abu dokumentus ir rekomenduočiau visiems dalyviams. E, aš, aš noriu išsakyti komplimentą ir padėką visiems, kas prisidėjo prie dokumentų rinkimo. Tačiau vėlgi pasinaudodamas galimybę noriu labai trumpai, lakoniškai pasakyti prieš e, Kremlius režimą, kuris trypia žmogaus teisės ir mm, pagrindinius žmogaus teisės bei laisvės. Kremliaus diktatorius bando supjudyti mūsų valstybės narės vieną prieš kitą. Jis e, manipuliuoja jungtinių tautų organizaciją ir iš esmės jis daugelį atvejų yra ne vienos humanitarnės krizės e, priežastis. Galime paminėti ir Siriją, ir Ukrainą. Tos krizės dar tebesitėse. Taigi, Aš raginčiau, mėly kolegos, iš tikrųjų tuos rusų piliečius, kurie slepia pinigus mūsų bankuose, e, siunčia savo vaikus mokytis į mūsų universitetus ar mokyklas, e, mėgaujasi mūsišku gyvenimo stiliumi, tuo tarpu patys prisideda prie to, kad e, toliau pasaulyje yra siejamas smurtas ir, ir kūriamas krizės. Taigi aš siūlyčiau sudaryti europinį vadinamąjį Magnitskio sąrašą ir nubausti iš tikrųjų tuos, kurie gerokai prisideda prie uh, nesantaikos kursimo pasaulyje. Na kągi, manau, kad kalbėtojų sąrašas tuo išsemtas. Noriu labai padėkoti visiems už discipliną. Iš tikrųjų, per tiek trumpą laiką labai nelengva buvo išsakyti savo pozicijas. Tačiau šiaip ar taip, per kitą sesiją dar bus papildomų galimybių, laikas nuspaudžia. Todėl pirmiausia noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes visą tai darome, tai yra dalis proceso ir labai svarbu, kad vyktų ta sąveika tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų būtent šio proceso rėmose. Todėl dar kartą noriu padėkoti nacionalinių parlamento atstovams už jų pastangas. Noriu padėkoti pranešėjams, ponui Vadžio, ponui Papadopolų, ponui Netaljon ir ponui Okar, kuris taip pat pateikė antrą mm, gilų e, pranešimą ir taip pat dėkoju tiek savo parlamento nariams, tiek nacionalinių parlamento nariams už jų kantrybę. Na, o dabar taip pat norėčiau pakviesti Pansilį Vilsrum, kuri yra e, taip pat sakinga ir už Dublino dokumentų paketą. Jinai pirmininkaus tolesniai e, sesijai, tolesniam mūsų sustikimo teisiniui E, trumputę pertraukėlę, bet neišlakstykite, nes darbą tęsime beveik nedelsiant. <laughs> Not see you because someone will have to take my plane. Thank you.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Na kągi, laba diena, kolegos ir bičiuliai, mėly kolegos ir šių rūmų, ir taip pat iš nacionalinių parlamentų. Man didelė garbė pirmininkauti antrajai sesijai, kur kalbam apie susitarimą dėl saugios tvarkingos teisėtos migracijos. Na, norėčiau, kad dabar tie, kas nebenori pasilikti, kas nori pasišnekėti, diskretiškai ir elegantiškai paliktų salę, o tie, kas norite likti, uh, prašyčiau susieskite ir prisijungite prie mūsų darbo. Ačiū. So, Na, dabar jau galėsime iš tikrųjų pasidarboti e, su visom suinteresuotom grupėm ir kalbėsime apie pasaulinį sutarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos. Antrosios sesijos tema yra tokia. Sesija buvo struktūrizuota štai kaip. Pirmiausiai išklausysime kofacilitatorių, kurie dalyvauja tarp vyriausybinėse e, konsultacijose, konkrečiai noriu paminėti ambasadorių Gomes Kamačio iš Meksikos ir ambasadorių e, Lauberį iš Šveicarijos. Ir tikrai noriu nuoširdžiai padėkoti Jums, kad iš taip toli atvykote tam, kad prie mūsų šiandieną prisijungtumėte. Tikrai labai tai vertiname. Po jūsų pasisakymą išklausysime Jonathan Aprentis, kuris yra Luisarbur kabineto vadovas ir rinkinių tautų e, generalinio sekretorijos specialios įgaliotinės tarpinės migracijos klausimais. Pradėjęs taip pat e, tarpinės migracijos organizacijos regioninį direktorių Augresijų ir ponia Ivančia Vane, jos to nėra. Man pasakė, kad vietoj to bus e, ponas Simelo kuris atstovaus pirmininkaujančią tarybai Bulgariją. Taigi čia jau išgirsime apie dėrybas, kurios vyksta tarybos lygmenyje. Ir galų gale vėlgi išklausysime nacionalinių parlamento atstovų pasisakymus. Taigi man pirmiausiai bus didžiulė garbė pasveikinti ponę Mariją Ferm, kuri kalbės Švedijos parlamento vardu, to paties parlamento, kuriame mes buvome kolegės prieš keletą metų, o po to kalbės e, Konstantas Orbano de Susa, portugalų parlamento narė. Na ir po jūsų visų pasisakymų jau suteiksime galimybę diskusijoms, tačiau prieš pradedant darbą norėčiau pirmiausiai pasinaudoti galimybę, kad e, alternatyviai vėlgi suteiksime žodį dviem nacionalinių parlamento atstovams ir vienam parlamentarui mm, iš Europos parlamento, kol išsemsime visą, norčiau kalbėti sąrašą. Na, nacionalinio parlamento atstovai dabar žinote, ką reikia daryti. Jeigu norite pasisakyti, jūs turite užpildyti formą, kad norite kalbėti ir perduoti ją e, sekretariatui ir būtent šitų užpildytų formų pagrindų bus sudarytas kalbėtojų sąrašas. Na, o kolegos iš šių rūmų Mm, e, tiesiog turite parodyti man, duoti man signalą, kad e, norėsite kalbėti ir mes jūs taip pat įtrauksime. Na, ir be abejo, kadangi gali būti daug kalbėtojų, tai, papras, tai, tai tektų ko gero riboti kalbėjimo laiką, pasakymų laiką, tačiau paprastai mes bent jau po porą minučių stengiamės skirti. Taigi, dabar vėlgi tiesiog formalumai. E, turiu, turėjau atlikti visas šitas oficialias procedūras, o dabar noriu dar kartą su malonumu pasveikinti e, pono Gomes Komačio, Meksikos atstovą Junktinėse tautose New York'e. Ačiū, ponė pirmininkė. Man mums didelė garbė šiandien čia lankytis. Na ir tiesąkant, džiugiuosi, kad man buvo suteikta galimybė paaiškinti kas yra tas pasaulinis sutarimas, ko mes siekiame ir ką mes e, draugės su ambasadoriumi Lauberiu e, darėme rengdami šitą vadinamąjį nulinį projektą daryboms. Taigi labai trumpai. Na, pirmiausiai, ko gero, iš tikrųjų pirmas iki migracija praktiškai per paradinės duris patenka jungtinių tautų darbo tvarkė. Pirmą kartą matome visų jungtinių tautų valstybių e, tikrą nuoširdų norą dėrėtis, startis, e, pasiekti bendrų sutarimo, sprendžiant migracijos problemą. Ir tam, kad tai būtų galima padaryti, mes e, sukūrėme vadinamąjį trijų etapų procesą. Pirmasis etapas e, buvo skirtas tam, kad visi pasaulio regionai ir subregionai aptartų tarpusavyje e, migracijos reiškinį, e, susidarytų kažkokį tai bendrą supratimą, nes paaiškėjo, kad iš tikrųjų apie migraciją mes dar žinome gana mažai. Todėl nesuprantant reiškinio be abejo labai sunku dėl jo vesti kokias nors darybas ar ieškoti sprendimų. Taigi, su tokia rimta, sudūręs tokia rimta tema, rimta problema kaip migracija, mes iš tikrųjų pirmiausiai turime pasiekti bendro supratimo. Tuo pačiu mes pamėginome mm, e, šio sutarimo pagrindu e, paskiau tolesnėme etapam E, parengti komfortišką darbo aplinką tolesniam darybo etapams. E, tai yra e, stiprinti pasitikėjimą, apsiprasti su tą temą. Labai svarbu, kad valstybė suprastų, jog susidarė pakankamai gera atmosfera, pakankamas pasitikėjimo laipsnis, jo galėtumėm aptarinėti tos klausimus, kurie dažnai yra gana polarizuojantis ir gana politiškai jautrus. Tai būtų antrasis etapas. Ir e, Portugalete, Meksikoje vyko labai didelis sutikimas, kur jau buvo aptarti tie klausimai, kurie anksčiau buvo aptarinėjami globaliai per įvairius mechanizmus, per įvairias organizacijas. Ir tada mm, tie facilitatoriai jau parengė vadinamai nulinį projektą, tai yra dokumentas, kuris dabar yra pateiktas darybams. Tai būtų tarsi pirminis pasiūlymas šitam pasauliniam sutarimui. Pirminis jo projektas, kaip mes tai padarėme. Mums buvo labai aišku, kad vienintelis būdas spręsti šią problemą, šį reiškinį būtų e, nagrinėti tą problemą kaip visumą, nenagrinėti kažkokių atskirų gabaliukų ar aspektų, nefragmentuoti viso klausimo, nenardyti ne, ne jo dalimis ir gabalais, bet e, nagrinėti visą šią problemą visumoje. Taip sakant, e, reikia matyti aplinką visomis kryptimis, 360 laipsnių kampu. Kiekvienas aspektas, kiekvienas niuansas turi būti primtas domen ir nagrinėjamas. Ir kaip jūs pamatėte, turbūt jau tie, kas susipažinote su, su, su projektu, E, žinote, kad tai nėra dokumentas, kuris skatintų migraciją, tai nėra dokumentas, kuris e, smerktų migraciją ir tai nėra net dokumentas, kuris galtinai išspręs migracijos problemą. Dokumentas suskirstytas į keletą dalių. Viena iš tų dalių yra savotiška vizija, savotiška apžvalga, kur bandoma pristatyti ne tik tai, kaip turėtų atrodyti pasaulinis sutarimas, bet taip pat uh, E, savotišką viziją, kaip galėtų atrodyti migracija to pasaulinio sutarimo e, akimis e, arba šio perspektyvos. Toliau buvo pamėginta suformuoluoti dešimt pagrindinių principų. Principų, kurie ne tik leistų organizuoti ir kreipti patį darybų procesą, bet taip pat ir prisidėtų prie visų siūlomų veiksmų ir priemonių bei tikslų interpretavimo. E, čia mes be abejo pabrėžiame, kad valstybės turi suvereninę teisę apibriežti savo migracijos politiką. E, kiekviena valstybė turi teisę spręsti, kas gali kirsti jos sienas, kas gali jį atvykti, kas ne. Ir be abejo turime vadovautis tokiais ketinės principas kaip teisinė valstybė arba įstatymą viršenybė. E, taip pat e, reikia pabrėžti, kad e, pasaulinis sutarimas yra pirmiausiai humanitarinės orientacijos dokumentas, jo centre yra žmogus. Toliau mes iškeliame 22 tikslus ir šitie 22 tikslai nėra suskirstyti jokios kategorijos. Vėlgi todėl, kad mes nenorėjome fragmentuoto požiūrio, fragmentuotai dalimis nagrinėti šį reiškinį, viskas turi būti integralu. Todėl mes tengiamės tiesiog 22 tikslus išdėlioti tam tikrą tvarką, iš esmės reaguodami taip pat ir į tam tikrą tvarką, kuri, kuri, kuri būdinga migracijos procesui. Tai yra pirmiausiai pradame nuo migracijos šaknų arba priežasčių, kas pastumėja, paragina žmonės ar kartais tiesiog priverčia žmonės uh, E, apleisti savo šalį, savo namus. Tai gali būti smurtas, tai gali būti klimato pasikeitimas ir panašiai. Toliau nagrinėjome patį judėjimą, tai yra sienų kirtimą, žmonių kontrabandą ir panašiai, kol galų gale asmenys pasiekė jau juos primančias bendruomenės. Ir visi šitie tikslai ne tik yra labai aiškiai briežti, bet taip pat ir yra e, labai praktinės orientacijos, nes iš tikrųjų e, idėja yra, kad pasaulinis sustarimas pakeis situaciją, kad jį bus galima praktiškai pritaikyti, kad migracija galų galia taps saugesnė ir tvarkingesnė. Taigi sustarimo struktūra ir turi būti pakankamai praktiška, pakankamai orientuota į praktinės priemonės, tam, kad ta migracija iš tikrųjų taptų tvarkinga ir teisėta tam tie 22 tikslai ir e, prie jų pridamos siūlomas priemonės, vėlgi šalių narių reikalavimų e, yra pateikiami kaip e, savočka schema, kurią dabar be abejo jungtinių tautų narės galės ir turės ne tik galimybę, bet turės praktiškai ir pareigą apsvarstyti, e, apsvarsyti galimybę įgyvendinti šitą pasaulinį sutarimą, aptarti, kiek jisai gali būti veiksmingas. Na ir taip pat e, reikėtų išklausyti ir patirties tų valstybių, kurios sudarė su problemomis bandydamos tai įgyvendinti. Na ir e, be abejo labai svarbu nepamiršti, kad nors mes turime ir tam tikrų tikslų ir panašiai, tačiau vis dėlto tas pasaulinis sutarimas nebus teisiškai privalomas. Jisai veikiau bus e, instrumentas, kuris e, grinčiamas laisvanoriškų susitarimų, darybomis. E, turime meni, kad visos jūsų ir mūsų šalis savo norų prisijungia prie šito sutarimo. Ir visą tai turint omeny, be abejo labai svarbu paminėti, kad visi šitie tikslai, priemonės. E, ir panašiai. Tai nėra kažkoks tai privalomas, primetamas sąrašas, tai veikiau būtų savačkos rekomendacijos, veiksmai, kurių siūloma valstybėms imtis, atsižvelgiant į savo realiją, savo, savo iškilusias aplinkybės, e, į tuos aspektus, kurie aktualūs jiems migracijos kontekste ir e, vykdant tą politiką, kurias nori gyventi. Taigi, ponė pirminkė, tokia būtų bendroji apžvalga mūsų nuveiktą darbą ir e, mano kolega, ambasadorius Lauberis, dabar jau kur kas išsameu panagrinės. Now... Ačiū, ambasadoriu. Dabar kitas ambasadoris, kuris atvyko pas mus šiandien iš Šveicarijos. Tai yra Šveicarijos atstovas jungtinėse tautose New York'e. E, ponas Labar Jurka. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems šios sutikimo dalyviams. Tai tikrai nepaprastai svarbus susitikimas, nes parlamentarai vaidina ne, ypatingai svarbu vaidmenį ir dėrybos su valstybėmis narėmis vykdomos dažniausiai per diplomatus, bet parlamentarai yra ta jungtis su valstybių politika, su konkrečiai tuo, kas formuoja migracijos ryties politiką. Tai mums labai svarbu, iš tikrųjų, šis susitikimas ir mes lauksime jūsų klausimų ir diskusijų. Siekime visuomet kalbėti vieningų balsų ir gal vieną dalyką galėčiau pasakyti, kur jau pasistumėjome prieki. Procesas prasidėjo iš karto, kai tik tai buvo patvirtinta New Yorko deklaracija. 16 rugsėjai ir da, tas dabartinis projektas yra įtvirtintas toj deklaracijoje ir mm, procesas, pro to procesu žengiamas dar vienas žingsnis į priekį, kaip e, kolega ambasadoris papasakojo, tai yra nubrėžiamas kelias į ateitį, kaip toliau dirbti, palaikyti tas e, globales diskusijas dėl to, kaip uh, spręsti visas vis migracijos problemas, kaip e, užtikrinti, kad migracija būtų saugi, tvarkinga ir teisėta. E, tas pirmasis projektas, nulinis projektas, e, pateiktas vasario 11 dieną ir Mes labai džiaugiamės, kad reakcijos buvo labai pozityvios. Delegacijos pasakė, kad šis projektas yra visapusiškas ir subalansuotas. Ir kaip ir ambasadorius sakė, mes visuomet siekėme įtraukti visus ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus migracijos aspektus, visus poreikius ir panašu, kad e, tai pavyko užtikrinti. Dėrybos prasidėjo praeitą savaitę New York'e ir nuo dabar iki Liepos kiekvieną mėnesį kelios dienos bus skirtos uh, Nuo 3 iki 5 e, dienų bus skirta šešiems dėrybų raundams. Po pirmo raundo jau galime patvirtinti, kad valstybės narės e, ir toliau tikrai laikosi to nulinio projekto, galvoja, kad tai yra vertingas pagrindas tolesniems diskusijoms. Dabar aiškiau jau matome, kokio kryptimi reikia tobulinti tą projektą. Kai kurie aspektai e, dabar jau matosi daug aiškiau, su valstybėmis narėmis svarstant e, tos lausimus jau matome, kaip toliau dirbti. Po dviejų savaičių New York'e įvyks kitas diskusijų raundas ir tarp jų bus aptariami konkretus klausimai. Vienas iš jų įgyvenimas, peržiūra žymas, ko yra pasiekta ir kaip toliau valstybės narės norėtų dirbti instituciniai visoje sąrangoje, kaip viską sudėlioti gyvenant šį pasaulinį sustarimą, kad jau tie veiksmai vietoje galėtų būti vykdomi, kad realiai migrantų gyvenimas pradėtų keistis. Tai gal tiek aš galėjau, galėčiau papasakoti dabar apie tą procesą lygiai grečiai dėryboms New York'e. Mes galvojame labai svarbu, reikia paminėti, kad yra ir diskusijos dėl migracijos, kurios vyksta visais lygmenimis ir toliau tęsiasi. Ir mes galvojame, kad tikrai labai svarbu ir kad um, ES lygiai taip pat visais lygmenimis, su visomis institucijomis vyktų diskusijos šiais klausimais. Mes labai džiaugiamės, kad ir šią popietę susirinko tiek daug dalyvių, kuriems rūpi šie klausimai. Ačiū ambasadoriu, jūs tikrai papildėte tai, kas buvo pasakyta, dar plačiau aptarėte šį klausimą. jungtinių tautų atstovas ponas Prentis. Aš, iš, aš dirbu kartu su kolega iš Tartuotinės migracijos organizacijos labai glaudžiai, kadangi dirbu jungtiniuose tautose ir tikrai dėkoju už galimybę pasisakyti nepaprastai svarbių klausimų. Iš pat pradžio noriu pasakyti, kad Louise Arbor, generalinio sekretorijos speciali atstovė migracijos klausimais, dėja negalėjo dalyvauti, jau planavo dalyvauti šiame sutikime asmeniškai, bet dėja nepavyko. Uh, Tai labai atsiprašo. Dabar žiūrint iš šiandienos diskusijų temą, tai yra Junktinių tautų pasaulinis sustarimas ir parlamentų vaidmuo, mes norėtumėm išdrysti pasiūlyti kai kurių momentų, kaip parlamentai galėtų labiau įsitraukti, gyventi savo vaidmenį ir ką e, ambasadoriai Komis Kamačio ir Labriur mm, pasakė. Iš tikrųjų, pasaulinis susitarimas yra šiai kartai atsiverianti galimybė maksimaliai panaudoti migracijos potencialą ir sumažinti vis, de, visus ryčių deficitus, trūkumus. Tai tikrai neperdamas, aš taip sakau, labai svarbu yra suvaldyti migracijos srautus kaip demografinę vystimos ir kitokią dinamiką. Ir galvoti apie tai, kaip prognozuojama ar neprognozuojama reiškinė. E, aš norėčiau akcentuoti keturis tokius sustarimo DNR bruožus, sakyčiau. Visų pirma, migracija tai yra toks reiškinys, kuris išliks ilgiems laikams ir poveikis yra tikrai pozityvus bendrai viską įvertinus. Antras dalykas, ta pozityvi realybė neturėtų uh, užgošti tų visų iššūkių, dėl, kurie gali kilti dėl migracijos, kuomet jie yra netinkamai valdoma. Ypač patiems migrantams gali būti tie poveikiai e, labai blogi. Trečias dalykas - reikia kelti. Mm, iš, reikia spręsti iššūkius, uh, kurios kelia netvarkinga, neteisėta migracija ir ypač tarp valstybių tos klausimus spręsti. Ir paskutinis dalykas E, pasaulinius tarimus siekiama užtikrinti saugią, tvarkingą ir teisėtą migraciją. Ir aišku, reikia atsižvelgti į valstybių suverenumą ir į kiekvieno individuo orumą. Ir mes todėl siekime tokio pasaulinio sutarimo, kuris nebus teisiškai privalomas, tačiau jis bus įtvirtinamas įstatymo viršenybėje ir tai bus susitarimas, kuris atspindės valstybių interesus ir susirūpinimą ir e, suformuos prognozuojamas ir patikimas priemonės pateisinti tiek migrantų, tiek e, atitinkamų bendruomenių lūkesčius. Ir čia parlamentarai vaidina unikalų vaidmenį, kadangi jūs apjungiate nacionalinį politikos formavimą, visą tą ciklą ir vietos realijas, žmonių lūkesčius ir viltis o iššūkių, čia iš tikrųjų labai daug iššūkių keliantis vaidmuo. To reikia atitinkamos politikos nacionalinių lygmenių, kur užtikrintų klėstėjimą, augimą ir kartais ne visuomet atrodo, kad yra sprendžiami vidiniai klausimai, trumpalaikio laikotarpio klausimai, kurie yra aktualūs vietos bendruomenėms. Ir aš tai tris aspektus um, išryškinčiau dėl pasaulinio susitarimo Visų pirma, kuomet kalbame apie migracijos teigiamą pusę, reikia kalbėti ne vien tik tai apie faktus. Aišku, faktai yra labai svarbus. Ir todėl labai svarbu, kad kai kalbame apie migraciją, pasiremtumėm įrodymais ir faktais, nes be to irgi niekaip neapsėsime. Todėl tas pirmasis projektas, kuris jums tik buvo pristatytas to pasaulinio sutarimo, uh, siekia, kad skaičiai būtų tikslesni ir aiškiau pateikti. Toliau specialios stovė Arbor e, visuomet labai ragina e, kruopšiai rinktis terminus, kaip kalbame apie migraciją tikrai tie, kas e, nerimauja dėl migracijos poveikio, neteisinga vadinti ksenofobais, bet lygiai taip pat neteisinga yra um, nepaisyti ir didėjančio nepakantumo ir visuomenės nepasitenkinimo netinkamais dalykais. Ir aišku, net teisinga kalbė, vadinti visus migrantus ekonominiais migran, migrantais. Mm, tai tikrai yra žmonės, kurie labai dažnai e, smarkiai prisideda prie e, primančios bendruomenės gyvenimo. Ir negalima jų sumažinti iki kažkokio siauro apibrėžimo. Uh, Taip pat reikia galvoti apie pasaulio sutarimo proceso visus e, apibrėžimus ir savokas, kas yra e, piliečių mobilumas, kai eina kalba apie valstybės, e, bendruomenės priimančias valstybės ir taip toliau. Čia parlamentinės demokratijos vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Kaip išrinkti atstovai, jūs turite ginti tuos, kurie yra mažiausiai apginti ir apsaugoti. Ir kai eina kalba apie viešą interesą, tai yra neatsiejama savoka. Aišku, labai svarbu, kalbėti apie mm, suverenumą ir negalima pamiršti tų asmenų, kuriems yra būtina e, institucijų apsauga, būtent tų institucijų, kur yra sukurtos jiems apsaugoti. Ir pabaigai noriu pabrėžti, mm, kaip e, savo kompaktą dėl pabėgėlių pristatinėjo pabėgėlių komisaro atstovas, uh, mūsų susitažimo pavadinimas atspindi, kad migracija yra tarptautinė, pasaulinė ir tikrai nėra išskirti nebūtinai kažkaip būdinga tik vienam regionui. Tai reiškia, kad reikia um, bendros politikos, nes izoliuotai atskirai veikdami nieko nepasieksime. Uh, aišku, tai kaip regionai vertina migraciją, kaip stengiasi suformuoti palankes sąlygas, į tai reikia atsižvelgti tam, kad bendras galutinis kolektyvinis rezultatas būtų tikrai geras. Jūs nacionalių lygmenių, tarptautiniuose formuose, kaip kad šis susitikimas, turite sustiprinti piliečių pasitikėjimą savo valstybėmis, kad jos tikrai užtikrins dialogą ir ir tinkamai atspėdės jų lūkesčius. Savo darbų padėdami gyveninti pasaulinio sustarimo procesus, jūs nulemsite e, viso šio darbo sėkmę. Ačiū. Ačiū, ponai Prentis, aš atsiprašau, kad aš jūs supainijau su ponu Ambrozi. Na, iš tikrųjų, tam tik kuriame amžiuje vis tik tai jau reikia akinių nebenusijimti. Pasistengsiu ateityje taip ir elgtis. O dabar ponas Žinio Ambrosi, kuris yra Tarptautinės migracijos organizacijos regionis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė, mes iš vienos šeimos. Turbūt niekas nesupyks, kad jūs mūsų painiojate. Man labai malonu ir didelė garbė kalbėti čia apie pasaulinį susitarimą dėl migracijos. Džiaugiuosi, kad galiu tribūnoje sėdėti su kolegomis ir draugais, kurie e, šiame posėdėje mus lydi. Abu pirmininkai ir Jonathanas labai daug pasakojo, kaip e, buvo kuriamas nulinis projektas ir kaip dabar vyksta dėrybos. Nedaug aš pridursiu dėl tų aspektų, kurie jau buvo paminėti bet norėčiau keletą bendro pabudžio komentarų pasakyti apie e, globalinio susitarimo rengimo procesą ir e, jame aptariamas problemas. Visų pirma, e, išdėstysiu komentarus, kuriuos per ANA diskusijos dalį tribūnoje sėdėję prelegentai aptarė buvo pasakyta, kad neveikimas yra ne alternatyva, nes migracija tikrai padarys visiems poveikio. Šį pareiškimą šiek tiek performuluočiau. Neveikimas yra ne alternatyva. Migracija padės mums visiems ir mums, mums visus parems. Jeigu bus tenkinama visai lė sąlygų ir įmamas reikalingų veiksmų. Norėčiau keletą iš jų paminėti jau prieš tai kalbėjusi apie juos minėjau. Visų pirma, migracija mums visiems padės, jeigu mes visi būsim kartu. Jeigu visi kartu dirbsim, jeigu galų gale susitaikysim su tuo, kad migracija, migracijos valdymas, migracijos valdysena nėra išskirtinai nacionalinis reikalas. Pagal savo pobūdį migracija e, yra tarptautinis reiškinys nepripažįstanti sienų. Tai yra tarptautinė problema dėl to. Todėl visi turime bendradarbiauti, kad e, sustartumėm vienai per kitaip dėl bendrosios vizijos. Kaip geriau valdyti migracijos reiškinį, kad e, jis tarnautų mums, kad jis mums padėtų. E, tam reikia bendros vizijos. Ta bendroji vizija yra reikalinga ir tam, kad uh, padė, galėtume išspręsti visą eilę rimtų iššūkių. Tie iššūkiai jau dabar iškyla nuolat. Tai nėra kažkokie pavieniai atsitiktiniai iššūkiai, todėl suprantame, kad reikia pradėti galvoti apie strateginius veiksmus, kurti strateginius atsakus. Negalime kažkokių tai ad hoc laikinų, trumpalaikių sprendimų tik tai e, ieškoti. Kitas dalykas kita sąlyga, kuri leistų migracijai e, tapti naudinga mums visiems, būtų tokia. Jeigu visi kartu dirbsim turėdami bendrą viziją, jeigu visi galvosime apie tai, kad e, ką tik e, pristatytas procesas nenukris iš dangaus ir nesusiformuos atsitiktinai, Tai mes turėsim pagalvoti apie tai, kas anksčiau yra padaryta. New Yorko deklaracija yra vienas dalykas, subalansuotos plėtros tikslai yra kitas dalykas. Abu šie daly, dokumentai, šie sprendimai yra kaip pamatas procesui, kuris vyksta dabar, projektui, kuris yra rengiamas dabar. Ir e, tarptautinės bendruomenės anksčiau prisimti įsipareigojom ir toliau turi tarnauti kaip gairės dėrybose, kurios dabar vyksta. Kadangi Tai yra įsipareigojimai. Ir mes e, turime juos įgyvendinti, mes turime įsipareigojimų laikytis. Turime nepamiršti principų, kurių pagrindų tie įsipareigojimai primti. Ir trečioji sąlyga, kurią aš e, išskirčiau. Migracija mums bus naudinga, jeigu mes ir toliau e, per dėrybas nepamiršime kad kai kalbame apie migraciją, kalbame apie žmonės. Mes kalbame apie savo piliečius, apie valstybių, kurioms mes atstovaujame piliečius, jungtinių tautų mm, piliečius. Kalbame apie žmonės, kurie turi savo tikslų, savo svajonius, kurie turi savo gyvenimus ir nori turėti teisių. Ir ši trečioji sąlyga turi būti nepamiršta niekad per diskusijas, per dėrybas, kai kalbame apie e, globalų susitarimą. Iki šiol taip būdavo. Kol kas, man atrodo, visiškai aišku, kad tos trys sąlygos, apie kurias aš kalbėjau, e, yra kuriamos vykdomame darbe, jas yra atsižvelgiama tarptautinėje bendruomenėje, kuri kuria globalų susitarimą. Visi šie poreikiai yra atspindėti ir dabartinėme nulinėme projekte, ir tarybose. Ir aš manau, kad galime drąsiai pasakyti, kad iki šiol e, migracijos, imigracijos valdymo įvaizdis e, yra toks, kad parengus globalų susitarimą migracija bus mums naudinga, jeigu tų įsipareigojimų, kuriuos esame prisėmę, laikysimės. E, noriu šiek tiek papildyti Jonataną. Kaip Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai atrodo šiame kontekste? Jūs visi esate nacionalinių parlamento atstovai. Kitaip tariant, jūs visi esate europiečių atstovai ir Europos parlamento atstovų šitą turiu galvoje. Ir jums tenka svarbus vaidmuo ir didelė atsakomybė visų pirma, kad tas procesas nenukryptų į šalį. Jūs atstovaujate savo valstybių žmonėms. Tai yra europiečiai. Jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad kitos procese dalyvaujančios institucijos laikytųsi įsipareigojimų, laikytųsi prievalių, laikytųsi pozicijos, dėl kurios e, nuspręsta ir kuri, kurios kol kas yra laikomasi. Taip jūs galėsite užtikrinti ir nacionalinių ir Europos lygmenių, kad ta migracijos valdysenos e, E, plačioji e, natūra, platusis pobūdis būtų išlaikytas. Jums tenka atsakomybė e, atidžiai stebėti, ar politikos yra laikomasi. Turi būti nuspręs e, užtikrinta, kad tai, kas yra daroma vienoje pusėje dėl migracijos valdysenos, neprieštarautų tam, kas yra nusprendžiama kitoje pusėje, kad nebūtų sukurta problemų vienoje politikos rytyje lyginant su kitomis. Na ir trečias elementas yra labai svarbus jums kaip parlamentarams ypač būtent dėl to, kad jūs atstov, esate ta jungtis tarp valstybės ir žmonių ir jūsų atstovaujamųjų. Labai svarbu uh, labai aktyviai ir tvirtai stengtis pakeisti mm, mūsų kalbos toną kalbant apie migraciją. Kalbos e, diskursas per daug būdavo dažnai toksiškas. Visiškai nepagrysta faktais daug kas yra sakoma. Visiškai nereaguojama į daugelio valstybių istoriją, nesižvelgiama į mūsų valstybių istoriją. Nei šiame mieste, nei kitose tarptautinėse organizacijose dažnai tai nėra daroma. Todėl, kai toliau dėrėsimės dėl globalinio sustarimo, išlaikykime istorinę atmintį. Kas yra migracija mums visiems, visoms valstybėms, nei vienos negalime išskirti. Mano pačios valstybės irgi negalime išskirti. Mano paties valstybės irgi negalime išskirti. Nepamirškim, iš kur mes ateinam, kokį vaidmenį migracija visuomet atliko, skirtingais mūsų nacionalinės istorijos etapais ir stengiamės, kad ta atmintis neišnyktų. Mes turime atremti ne tik praeities pamokas, bet ir galvoti apie ateitį. Tai, ką patyrėme praeitie, turi padaryti įtakos ateities kartoms. Ačiū. Labai ačiū, ponė Ambrozi, ir ačiū, kad priminėt mums, jog mes visi esame migrantai. Mūsų DNR tai užkoduota. Toliau ponas Simenov iš Bulgarijos, kuri pirmininkauja tarybai. Ir kaip tik dabar mes visi kalbam apie globalųjį kompaktą, bet čia, Europos Sąjungoje, jūs, bulgarai, esate labai svarbus, nes jūs turite sutvarkyti tiek daug teisės aktų. Jie turi būti įgyvendinti, kad būtų uh, Europos mm, struktūra sutvarkyta, kad būtų atrasta tvarka, kad būtų padaryta viskas, ką reikia. Taigi mes labai lauksime jūsų pasisakymų ir e, tolesnių komentarų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad mane pasikvietėt kaip pirmininkaujančios tarybai valstybės atstovą dalyvauti šiame posėdėje. Galiu pasakyti, kad greičiau aš nesutikčiau su jumis e, ES teisės aktai yra šiek tiek chaotiški šiuo metu, bet mes kaip pirmininkaujantį valstybę atliekame labai svarbų vaidmenį ir e, tam tikrą prasme susidurėm su rimtais sunkumais, e, ieškodami teisingo sprendimo, galvodami, kaip išgelbėti ES, kad ji kaip laivas nenuskestų tokiomis aplinkybėmis. E, Europos e, Sąjunga turi labai gerą poziciją ir strategiją pagrįstą partnerystę ir solidarumu, jį padės atremti ir migracijos ir e, prieglošių siekiančių keliamus iššūkius ir uždavinius. Jau pasakyta, kad šis reiškinys yra globalus, todėl turime ieškoti globalių sprendimų. Aš kaip e, tarptautinės arenos matydamas, kokia yra tarptautinė arena, galiu pasakyti, kad ES labai aktyviai veikia ir kuria partnerystės ir ieškoma ilgalaikių sprendimų nelegalios migracijos priežastims panaikinti. Taip pat yra stengiamas ieškoti naujų priemonių. E, patikos fondai, Europos investicijų fondai yra panaudojami, darbo vietos stengiamas kurti. E, mūsų pastangos e, atnešė daug geros patirties ir tai pasitarnaus ateityje, kai formuosime e, migracijos e, susitarimus. Manau, kad tai prisidės prie e, tolesnių veiksmų. Šis globalus susitarimas gali leisti sukurti tvarų, subalansuotą pasaulinį požiūrį, kaip jau buvo pasakyta. Turime galvoti ir apie imigracijos kuriamus iššūkius ir galimybės. Pirmininkaujantį valstybę pritarė ES ryš, ir jos, jų valstybių narių ryštui e, konstruktyviai dalyvauti dėrybų proteste New York'e. Ir iki šiol taip būdavo. Per konsultacinius etapus E, būdavo dedamos visos įmanomos pastangos užtikrinti, kad ES ir toliau kalbėtų vienu balsu. Mes manome, kad ES ir jos valstybės narys turėtų ir galėtų e, keistis patirtimi migracijos srityje ir e, tai galėtų būti panaudota uh, globaliajam susitarimui teisingiau suformuluoti. Vienas iš pagrindinių Europos principų šiuo metu yra būtent pagarba žmogaus teisėms. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas e, pažeidžiamams grupėms. Taip pat turime galvoti apie tarptautinėme bendradarbiavime skuptą sutartį. Ką mes kaip taryba darome šiuo metu? Kuriame bendra dėrybų bazė, e, kuri e, pasitarnaus globaliam migracijos susitarimui New York'e. Tas darbas yra atliekamas. Pirmiausia, siekime subalansuoto teksto, pagrysto New Yorko deklaracijos principais. Ir labai daug dėmesio skiriame 2030 metų tvarios plėtros darbo atvarkiai. Taip pat stengiamės užtikrinti, kad uh, bendros atsakomybės principas būtų deramai atspindėtas skirtingose e, mm, aspektuose globaliojo migracijos susitarimo. Būtent mes, kai kalbame apie konkrečią atsakomybę, mes turime nepamiršti, kad kalbame apie um, migracijos uh, paskirties šalis pirmiausia. Ir galiausiai uh, tikimės, kad priimti sprendimai bus įgyvendinti, stebimi ir peržiūrimi vėliau. Ir ateityje e, tai bus daroma nuolat. Tam procesui reikia laiko, tam reikės daug pastangų. Tačiau mes manome, kad e, pažangos šioje srityje jau padarėme mm, po poros dienų Mes pradėsime kitą dėrybų tarp valstybių narių raundą ir tikimės, kad ES pozicija bus dar aiškiau apibriešta. Ačiū. No. Nu. Ačiū ponė Simeonov. Dabar Marija Ferma. Jūs pristatysite savo nuomonę apie nacionalinę valstybių padėtį. Jūs esate Švedijos parlamento narė. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį. kalbėto nesijungusi mikrofono. Uh, Aš kalbėsiu švedų kalbą. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes galime kalbėti tokią jo svarbioje konferencijoje. Aš esu Švedijos Riksdago atstovė ir aš domiuosi saugumo klausimais, migracija ir pabėgėlių padėtimi. Mes migracijos klausimus sprendžiame kaip labai svarbu ateities klausimą, kurio reikšmė tik didėja. E, teisė gauti prieglopsi e, dabar įgauna ypatingą reikšmę, nes tiek daug žmonių e, migruoja. Mes turime stengtis kovoti su migracijos priežastimis, be, aišku, bet taip pat mes turime e, pasirūpinti, e, kad m, prieglušio siekiantieji E, būtų deramai integruojami, nes e, visi e, migrantai turi gauti deramą traktavimą, ypač jeigu jų pastangos neduoda gerų rezultatų. Mes turėtumėm pasirūpinti, kad karas ir persekiojimas E, piliečių tarpe sukuria, sukuria terorizmą, todėl mes e, e, turėtume dirbti su tomis valstybėmis. Mes, teikdami prieglopsi, turėtumėm pasirūpinti, kad jis būtų skiriamas tik tai tiems žmonėms, kuriems iš tiesų reikia apsaugos. Jeigu mes nesugebėsime jiems padėti, mes sukursime problemų patys savo bendruomenėms. E, pabėgėlių konvencija yra patvirtinta būtent dėl tų priežasčių, apie kurias aš ką tik kalbėjau. Nė viena valstybė negali atstumti pabėgėlių. Žmonių kančios verčia e, žmonės migruoti. Todėl prieglopšio e, teisė turi būti ne tik tai jungtinių tautų kontekste, bet ir ES bei nacionaliniuose teisės aktuose e, reglamentuojama. Įvairios priežastys yra migracijos. Vieni migruoja savo valia, norėdami geresnio gyvenimo, kiti yra priversti bėgti nuo karo, nuo persigojimų, e, su vaikais rankose. Ir mm, turime mes sutelkti dėmesį į tai, kaip uh, e, suvaldyti migraciją, ne kaip ją sustabdyti. Švedijai labai svarbu pabrėžti, kokiu e, priemonių reikia imtis, nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių. Ir e, be to turime pasinaudoti tomis raidos galimybėmis, kokias migracija gali atverti. Labai daug žmonių e, yra priversti migruoti. Ir Švedija e, istoriškai E, turi tokias sąlygas, kad pritraukia vis daugiau ir daugiau pabėgėlių į savo valstybę. 163 tūkstančiai e, prieglopščio siekiančiųjų e, siekia prieglopščio Europoje. Didelė dalis jų nusėdo Europoje. Tai buvo labai rimtas, atsiprašau, Švedijoje. Tai buvo labai rimtas iššūkis mūsų savivaldybės, mūsų bendruomenėms. Bet tie žmonės, kurie sugebėjo įsikurti, jie sugebėjo uh, E, įsitvirtinti. Ir mūsų ekonomika e, dabar atsigauna, nedarbo lygis mažėja, mokyklų rezultatai gerėja, nepaisant to, kad mokyklose yra labai daug naujų mokinių, turinčių visai kitokį uh, E, pasirengimą mokyklai negu tipiniai švedijos mokiniai. Mums reikia solidariai priimti pabėgėlius visą Europos Sąjungoje. Mes užtikrinti turime e, tarptautinę apsaugą daugeliui e, žmonių, kuriems to reikia. Europos Sąjunga turi sukurti prieimimo sąlygas ir tai turime tik gerinti, visos valstybės narės turi to siekti. Mes suprantame, e, kad e, tie žmonės ieško geresnio gyvenimo ES. Mm, labai svarbu e, plėtoti mūsų galimybės ir apsirūpinti patiems reikalingomis priemonėmis. Šiandien žmonės į ES prieglopšio plaukia pavojingomis gyvybei sąlygomis neretai ir šiam šiai problemai turime ieškoti sprendimų. Mes turime sukurti legalius kanalus žmonėms patekti į ES ir ieškoti prieglopščio. Kitaip e, e, žmonės rizikuos savo gyvybę, nebijos e, imtis labai rizikingų, pavojingų keliavimo būdų. Švedija jau parengė nemažai teisės aktų, kurie leis sukurti uh, legalius patekimo ES būdus, mes juos pateikėme ES, taip mes galėsime kovoti su migrantų kontrabandininkais, su priekyba žmonėmis. Ir e, jau pati kelionė į Europą turėtų būti žymiai saugesnė negu kad yra dabar. E, reikia galvoti ir apie leidimo gyventi atskirose valstybėse išdavimo principus. Savaime suprantama, mes uh, alternatyvų šiandieniniai sistemai turime rasti ir negalime pasiduoti trumparegiškiems norams tik e, sustabdyti, pažaboti migraciją. Švedijoje e, yra atlikta daug tyrimų, kaip žmonėms legaliai patekti į valstybę. Viena iš, iš jų yra šeimų susijungimas, darbuotojų pasikvietimas į konkrečias įmonės nuo 2008 metų. Švedijos sistema labai atvira ir e, reformų, aišku, reikia. Ir Bet tai, kokią sistemą mes jau dabar turime, nulėmė, kad vis daugiau žmonių nori atvažiuoti į Švediją. E, Švedijoje migrantams pirmiausia yra stengiamasi suteikti galimybę dirbti. Reformos E, įvestos dabar leido e, Švedijos įmonėms aukti, nes tarp migrantų jie randa kompetitingų darbuotojų, kurie prisideda prie jų raidos. Tai praturdino Švedijos darbo rinką, e, darbo jėga, kuri ilgą laiką buvo slepiama ir buvo traktuojama kaip nelegali. Švedijos įmonėms darbuotojų trūksta, uh, Ir yra konkrečių profesijų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų stoka. Todėl mes turime galvoti, e, kaip e, užtikrinti tokių specialistų pritraukimą, suteikiant joms deramas darbo sąlygas. E, taigi problemų su migracija yra siejama labai daug. Pirmiausia, turime kovoti su migracijos priežastimis, turime galvoti apie legalius E, kanalus patekti į Europą, kovoti su nusikalstamos grupuotėmis. E, e, turime pasirūpinti, kad žmogaus teisės būtų paisomos, nes dažnai jų nėra laikomasi. Moteris ir vaikai, ypač mergaitės vaikai, susiduria su dėlėks išnaudojimo grėsme. Turime sukurti tokią sistemą, pagal kurią tarptautinė migracija galėtų geriau funkcionuoti. Ačiū. Thank you very much. And I turn immediately to Mrs. Constanza Urbano. Kągi, dabar pasakys Portugalijos parlamento narė Konstanco Urbano de Sousa. Noriu jūs šiltai pasveikinti ir suteikiu jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti, vėlgi, nuo to, kad noriu pabrėžti, koks svarbus šios dienos sutikimas kadangi pasaulinio sutarimo sėkmė, nors tai nebus privalomas instrumentas, be abejo priklausys pirmiausia nuo mm, valstybių, pasirašytų valstybių pasirengimo ir pasiryžimo laikytis to, ką pasirašė. Be abejo, viską turime nagrinėti savame kontekste. Tarptautinė migracija. Na, migrantai yra praktiškai išimtis iš taisyklės pagal e, e, jėmo duomenis. Tik tai 3,5 procento gyventojų visame pasaulyje gali būti laikomi migrantais. Tačiau šiaip jau migracijos procesai praktiškai e, vyksta nuo pat e, žmonės istorijos pradžios. Per visą žmonės istoriją. E, būdavo visko sudėtingesnių, lengvesnių laikotarpių, tiesiog dabar pasikeitė sudėtingumo mastas ir galbūt pats migracijos kaip reiškinio suvokimas pasikeitė. Pasikeitęs suvokimas, ko gero, ir yra esminis dalykas. Vietoj to, kad e, migracija būtų žiūrima pozityviai, dabar matome, kad migracija vertinama kaip grėsmė. Jeigu grįžtume kokį porą dešimtmečių atgal vyko diskusijos dėl e, nelegalios, neteisėtos migracijos, nusikalstamumo augimo, tačiau tam tikrai populistiniai judėjimai be abejo pirmiausiai maitinosi būtent žmonių baimėmis. Ir manipuliavo šitais dalykais, manipuliavo tą baimę. Migracijos reiškinys juk yra natūralus dalykas. Bet būtent todėl pasaulinį sutarimą reikėtų vertinti kaip unikalią mums atsiveriančią galimybę. Galų gale padaryti galą visam šitam baimės kurstimui, nutraukti tą uždarą ciklą. kur kalbam apie neteisėtą migraciją, nelegalią migraciją. Ir vietoj to reikėtų atverti kelius legaliam migravimui. Tai yra unikali galimybė išspręsti vieną iš, ko gero, didžiųjų globalizacijos atneštų iššūkių ir paradoksų. Matome, kad pasaulis tampa vis labiau internacionalizuotas e, ir liberalesnis, daugiau juda ir paslaugos, ir kapitalas, tačiau to paties ne visada galim pasakyti apie žmonės, todėl ta logika, kuri taikoma kitam judėjimui, atrodo šiuo atveju tarsi netaikoma žmonėms ir migracijos reiškiniui. Migracija yra transnacionalinis reiškinys, netelpantis valstybių rėmus, vieniau pagal savo pačią prigimtį. Ir vis dėlto dabar bandoma spręsti šį reiškinį, šią problemą būtent per nacionalinį reguliavimą. Logika, kurio vadovaujamas visur yra ta pati. Apribojimas, sulaikimas, išlaikimas tam tikros valstybės e, e, integralumo, tai yra valstybė vertinama kaip paskutinis nacionalinio suvereniteto bastionas. Uh, turbūt labai svarbu pradėti suvokti tą faktą, kad mes niekada nesugebėsime e, plikomis rankomis sulaikyti potvinio. Ir ko gero taip pat beprasmiškai yra statyti kažkokias sienas, bandant sulaikyti žmonių judėjimą, migracijų srautus. Todėl turėtume tiesiog aktyviau bendradarbiauti vieni su kitais tam, kad e, šį iššūkį deramai pastiktume dar norėčiau išsakyti du labai trumpus komentarus. Visų pirma, labai svarbu, kad pirmiausiai dėmesys būtų skiriamas e, asmeniams piliečių ir žmonių e, teisėms. Koksgi yra skirtumas tarp užsieniečio ir m, tam tikros šalies piliečio? Tiesiog jos skiria valstybės sieną per naktį kitas pilietis taip pat gali tapti užsieniečiu arba atvirkščiai. Jie visi žmonės, todėl migraciją reikia ir suprasti. Kaip kažkokį tai bendrą iššūkį, iššūkį, kuris kyla įvairioms valstybėms narėms. Ir tai turėtų būti potencialios gerovės ir e, turtėjimo šaltinis. Na, bet dabar e, užteks bendros apžvalgos, norėčiau pakalbėti apie keturis pagrindinius aspektus. Pirmiausiai turėtų būti kovojama su nusikalstamomis organizacijomis, ir tai turėtų būti visiems prioritetas. Negalime ignoruoti, kad e, patikrinimus prie valstybių sienų reikėtų palikti, nes tai padeda kovoti su nusikalstamomis organizacijomis, tačiau to tikrai nepakakaks E, nepakaks, norint veiksmingai sustabdyti nusikaltelių veiką. Mums reikia saugių ir legalių migracijos kanalų. Tik tai tokiomis priemonėmis mes pakirsime nusikalstamą organizacijų veiklą ir tuo pačiu padėsime sukurti saugesnį gyvenimą daugelį žmonių. Nes e, būtent šitie apribojimai ir teisėtų kanalų nebuvimas stumia žmonės į nusikaltelių glėbį. Ir tokiu būdu prekyba, kuri išnaudoja būtent tą žmonių desperatišką, beviltišką padėtį, e, iš esmės tapo e, savočka pasaulinės rinkos dalimi, kuri veikia būtent vadovaudomasi paklausos ir pasiūlos principais. Reikia pastebėti, kad Europos šalis konkrečiai supranta, kad krizė, kuri laukia mūsų ateityje, yra ne migracijos krizė. Tikroji krizė, kuri mums grės, yra demografinė krizė. Senėjantis gyventojai, demografinis e, smukimas, taip sakant, gyventojų skaičiaus mažėjimas, štai kas kelia didžiausią grėsmę mūsų E, visuomenių tvarumui, socialinės apsaugos sistemos. Ir čia migracija atveria puikių galimybių. Ta prasme, kad galime uh, užsitikrinti tolesnį savo ekonominę e, raidą ir to pačiu išlaikyti tvarę visą mūsų sukurtą sistemą. Taigi migracija bus tas šaltinis, kuris mus palaikys. Migrantai net neša nesaugumo nusikalstamos organizacijos, kurias mes maitiname. Štai kas yra tikrasis mūsų pavojus ir mm, grėsmė mums. Toliau, trečioji prioritetinės rytis būtų mm, integracijos politika. Apie ją irgi noriu pakalbėti. Migrantai be abejo įneša pokyčių kiekvieną visuomenę, kaip ir bet koks kitas pokyčio procesas. Ir kartais e, tai gali destabilizuoti padėtį. Dėl to mums reikia efektyvios integravimo politikos kuria būtų, e, kuri būtų nukreipta ne tik tai tos, kurios ketiname priimti ir pasveikinti, bet ir pačias bendruomenės, tam, kad visuomenė būtų pasirengusi tiem pokyčiams, netgi galbūt jų lauktų ir e, iš karto atsisakytų galimų įtampos šaltinių, ar tai būtų etinė įtapa, ar kažkokio kito pobūdžio įtapa. Na ir galų gale Be abejo, mes negalėsime priimti kiekvieno migranto. Todėl. Turi būti užtikrinta taip pat žmonėms teisė pasilikti savoje šalyje. Tai turi būti garantuota teisė, tai turi būti puikia alternatyva, bet kartu neprievolė. Taip sakant, žmonės turi teisę turėti pasirinkimą. Uh, ir migracijos politika turėtų būti gyvendinama ranka rankon su kita politika, kuria sprendžiamos migracijos priežastis. Ir jeigu apžvelgsime vėlgi istorinę raidą, tai visą laiką grįžtame prie tų pačių ištakų. Skurdas, nesaugumas, konfliktai. E, tai yra pagrindinės migracijos priežastis. Todėl mes turime pirmiausiai pakeisti mūsų pačių politiką. Pavyzdžiui, kalbant apie išorinę politiką, mes turime būti ambicingi, mes turime būti ryštingi ir atkaklus, e, sprendžiant įvairius konfliktinės situacijas pasaulyje. Esame iš tikrųjų tam tikrų politikų, kurios gali būti gyvenamos kur kas efektyviau. Ir mes galime atsigręžti vėlgi savo vidinę politiką, pavyzdžiui, žemės ūkio ar priekybos politiką ir galime pasirūpinti, kad uh, E, labiausiai atsilikusios pasaulio dalys iš tikrųjų turėtų realių perspektyvų išsivystyti. Ir tada tai būtų be abejo puikus paskatas jų gyventojams tiesiog likti savo šalise. Todėl galbūt reikėtų mažiau e, dėmesio skirti į sienų kontrolę ar patikrinimus, draudimus visokiausius ar pribojimus, nes tai nebus veiksmingas kelias, norint užtikrinti tvarkingą teisėtą migraciją. Žmonėms reikia sudaryti normales, realias galimybės rasti geresnį gyvenimą kažkur kitur ir e, Be abejo, kai tokios galimybės egzistuoja, tai tas judėjimas bus neišvengiamas ir mes tikrai plikom rankom to nesulaikysime. Kągi, ačiū Ačiū, ponė Urban Desausai. Taip pat noriu visiems kalbėsiems padėkoti už tai, kad mums pristatėte visas šias atsivenčias galimybės. Dabar sudarysiu galimybę parlamentarams pasisakyti ir visų dar kartą maloniai prašau apsiriboti dviejom minutėm. Na ir pradės mūsų dialogą ponia Elena Valenciano, Ispanija, šio parlamento atstovė. Prašau žodis jums. Ačiū pirminkė. Na, iš pradžių norėčiau tiesiog keletą akimirkų pabrėžti, kad e, šis posėdis iš tikrųjų yra labai svarbus. Nacionalinių parlamento atstovai prisijungia prie mūsų na, ir tai yra labai labai svarbus procesas, ypatingai tokiuose uždaviniuose kaip dabartinis, kurį mes nagrinėjame. Taigi sveikiname. SUS, socialistų demokratų frakcija, labai kritiškai vertino ne tik tai es politiką, ir tam tikrų valstybinarių politiką, bet apskritai labai kritiškai žiūri į visą migracijos ir pabėgėlių problemos e, sprendimą. E, na, mes manome, kad iš tikrųjų e, kai kada spaudimą valstybės narėse galima sukurti kur kas efektyviau ir jis duoda daug daugiau rezultatų, negu mes čia galime tai padaryti. E, E, aš bijau, kad iš tikrųjų tai, ko gero, bus mūsų sąjungos ateitį e, formantis veiksnys ir mes turime nenusigręžti šios problemos, nes poveikis mūsų, mūsų visuomenėms bus toks didžiulis, kad iš tikrųjų dabar matome masinį ksenofobinio ir rasistinio požiūrio plitimą ir augimą. Daugelis žmonių Ehm, atsigrėžia tik tai savo interesus ir politinės partijos tai eksploatuoja, kai kurios politinės partijos. Taigi iš tikrųjų tai yra savočkai toksiška tema, kuri išsiliejo dabar jau iš politinių diskusijų e, lauko į kur kas platesnį visos visuomenės e, lauką. Uh, Na ir dėl to aš manau, kad mes turime labai aiškiai ir principingai apie tai kalbėti. Aš manau, kad šiuo atveju pasaulinis sutarimas leidžia mums imtis strateginio požiūrio, strateginio metodo ir aiškiai apsibriežti, ko mes tikimės iš Europos ateityje, kokios Europos norime. Mes turime suprasti, kad migracija niekur neišnyks, pabėgėliai ir toliau pas mus plūs ir mes turime tiesiog mūsų gyvenimą, mūsų e, visuomenė organizuoti kiek kitaip, kadangi mes tikrai turime parodyti solidarumą ir užuojautą šiems žmonėms. Dar makyla, dar keltas klausimų tiesiog pranešėjams. Pirmiausiai norėčiau iš tarybos atstovo išgirsti apie teisėkuros ketinimus. Ar ketinate kažkokį tai parengti jungtinį dokumentą ir ar galima tikėtis, kad e, paraleliai jungtinių tautų iniciatyvai e, e, Europos Sąjunga pavyks e, suburti aplink save bendraminčių ratą. Toliau labai svarbu taip pat kalbėti apie ateitį šitos pasaulinio sutarimo, nes nėra e, dar iki galo aišku, ar pavyks užtikrinti jo gyvendinimą, bet jeigu taip reikia parengti tinkamas priemonės, kuris leis tai padaryti. Kągi, ačiū ir e, galiu taip pasakyti, kad dar mm, balandžio 5 pernais metais mes šiuose rūmose iš tikrųjų paskelbėme e, e, rezoliuciją, kur raginama migracijos klausimus įtraukti į ES šonę politiką. E, ta, ta, ta rezoliucija buvo parengta dviejų bendrapranešėjų šiuose rūmose, ponios Valenciano ir pono dėstėje merą. Na ir aš tikrai e, rekomenduočiau visiems supažintis šio dokumentu. Jis buvo patvirtintas praeitais metais ir ten buvo būtent kalbama apie tai, kad labai svarbu stiprinti e, e, politikos nuoseklumą tiek išorinę politiką apskritai, tiek čia ES laikysena būtent migracijos bei prieglopšio klausimais. Na, o dabar sėksiu žodį ponė Elenis Tamatakį iš Graikijos ir šį kartą e, iš tikrųjų pabandykite labai pedantiškai laikytis laiko režimo, maksimum dvi minutės kalbėti. Ne daugiau. Ačiū. Na, iš tikrųjų. Kalbame apie pasaulinį sutarimą, kur pirmiausiai kalbam apie būtent pabėgėlių uh, ir migrantų teisų įtvirtinimą nepriklausomai nuo statuso. Ir pabrėžiami tie pozityvus aspektai, kuriuos gali duoti valstybėms e, multikulturalizmas, pabrėžiama, kad reikia kovoti su diskriminacija ir rasizmu. Taip pat reikia užtikrinti e, lygias galimybės pasinaudoti paslaugomis, teisingumu, E, gauti paslaugas jų gimtają kalbą, sukurti saugią aplinką e, vaikams, jauniems e, žmonėms, taip pat žmonėms su negale. Ir be abejo, mes turėtumėm palaikyti jaunimą ir suteikėm galimybę mokytis bei įsidarbinti. Ponai ir ponios, Graikija, kuri dabar išgyvena sunkia finansinė krize ir tuo pačiu patiria didelę migracijos bangą. Mes turime labai sėkmingą programą e, skirtą migrantų vaikams mokyti. Mes leidžiame e, žmonėms, kurie neturi dokumentų, legaliai įsidarbinti. Taip pat e, žmonėms, kurie paprašė prieglopščio, suteikiama lengvatinė procedūra gauti socialinio draudimo numerį ir kai kurias kitas paslaugas. Taip pat stengiamės migrantus ir pabėgėlius e, įregistruoti e, darbinimo agentūrose mm, arba darbo biržose. Ir tokiu būdu bandome jas integruoti į mūsų visuomenę. Na ir šita pastanga, šioje, pas, šiose pastangose iš tikrųjų mums padeda visokie solidarumo judėjimai, taip pat e, vietos savivaldos. E, Taigi tokiu būdu aš manau, kad e, integracija galų gale bus pozityvi. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek viršijau laiko reglamentą. Na, o dabar Ispanijos senato atstovas Tapazaran. Muchas gracias. Disculpe, señora presidenta. Bueno, um... Labai ačiū, atsiprašau, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, aš esu iš Ispanijos, todėl norėčiau perduoti savo valstybės vardu tokią žinę. Mes tikime, kad pasauliniai susitarimai yra labai svarbus. Reikia tinkamai reguliuoti migraciją. Tai turi būti patvark... padaryta tvarkingai. Ir yra labai daug svarbių klausimų, kurie kaip Ispanija galvoja, turi būti sprendžiami, kad būtų saugi, tvarkinga ir teisėta migracija. Mm, reikia atitinkamo išorės politikos priemonių. Reikia, aišku, užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis. Reikia žiūrėti, koks mūsų santykis su kitomis valstybėmis pagrindas. Ir su Afrikos valstybėmis, pavyzdžiui, mes bendarbiavame, bet mes ne visuomet žinome, kokia kiekvienos valstybės yra situacija. Nėra būtent tos globalios tvarkos. Ispanijai labai aktualūs yra sienos klausimai. Mes stengiamės užtikrinti gerus dvišalius santykius su uh, Mm, kilmės, paskirties ir tranzito valstybėmis. Mes keičiame žvalgybinį informaciją, keit, bandome formuoti bendras tyrimo komandas, stengiame bendarbiauti policijos srityje. Uh, Aišku, mes tengiamės kovoti su nelegalia migracija. Eurojustas, Europolas, mm, e, kriminalinės ir tie žvalgybinės struktūros turi bendarbiauti tarp valstybių, nes aišku, kad šis klausimas yra tarptautinio pobūdžio ir atskiros valstybės jo neįveiks. Reikia dirbti per sieną. Uh, Mūsų valstybės e, turi būti atviros migracijai, bet aišku, turi būti saugi, tvarkinga ir teisėta. Ačiū, dabar kreipiuosi į kolegą Lopes Agijar. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau dabar kreiptis į visus prelegentus, nes jie teisingai pasakė, pasakė, tai yra globalus reikalas, pasaulinis reikalas, atskirai jo neišspręsime. Migracija yra žmonijos, žmogaus likimo klausimas. Ir, mm, ar tai yra krizė? Na, viskas yra globalu dabar. Ir mes gyvename globalizacijos amžyje. Ir tie sprendimai turi būti, na, bent jau europinio lygmens, kad būtų galima spręsti, reaguoti tos iššūkius. Ir todėl ir ankstesnėse diskusijose aš mm, susijėjau tuos du dalykus. Tai yra uh, pasaulinis sustarimas dėl pabėgėlių ir pasaulinis sustarimas dėl teisėtos migracijos, jos reikia susijęti, nes reikia pakeisti tą neigiamą vaizdą, kaip yra dažnai nušviečiami tie klausimai, pabėgėliai ir migrantai, kaip yra skirstomi. Neteisėta migracija. Kodėl neteisėta? Todėl, kad nėra teisėtos migracijos, nėra teisėtų būdų, kaip patekti į ES. Jeigu nori atvykti į ES, reikia vykti neteisėtais keliais, nes teisėtų nėra. Ar aš e, noriu pasakyti, mes turime pakeisti tą požiūrį, tą bendrą vaizdą. Ir aišku, vienas iš tų būdų yra susijęti vystimosi klausimus, išorės vidaus klausimus. Ir atverti teisėtus kelius, kad būtų atvertos tos galimybės nacionalinių lygmenių suteikti humanitarnės vizas, bent humanitarnės vizas. Ir aš tą norėjau ypač pabrėžti. Ačiū. Martin Toledano. Muchas gracias, señora presidenta. Ačiū pirmininkė. Aš irgi iš Ispanijos, iš deputatų rūmų. Noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad migracija būtų saugi, tvarkinga ir teisėta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad migracija turi būti teisėta, o ne neteisėta. Uh, Ir labai svarbu ra, skatinti būtent teisėtą migraciją. Mūsų valstybėms reikia e, migracijos dėl demografinių pasikeitimų. Mums reikia, kad atvyktų žmonės, kurie dirbtų mūsų darbo rinkose. Ir tai reiškia, kad mums reikia skatinti teisėtą migraciją, kurią visuomenė palankiai vertintų ir priimtų. Uh, Ir čia atremtumėm populistų argumentus, kurie tik tai žaidžia žmonių baimėmis dėl to, kad um, bus tikrai neigiami padariniai ir aišku, politiškai tai daro daug žalos. Ir mes turime suformuoti tvirtą poziciją to klausimo dėl priimančių valstybių. Ispanija yra viena iš jų. Ir ką turime padaryti, tai yra būtent turime kalbėti apie teisėtos migracijos rautus, kaip geriausiai juos paskirstyti ir sudėlioti, kad mm, migrantai teisingai pasiskirstytų po ES valstybės narės. Nes tikrai mes turime dirbti iš vien. Tokios valstybės kaip Ispanija yra įvažiavimo ES taškas, bet mums labai reikia kitų valstybių palaikymo, paramos. Ir mes turime taip pat žiūrėti ir į kilmės šalis, galvoti, kaip galėtumėm dirbti kartu su jomis, padėti joms, nes labai dažnai būtent ekonominė situacija paskatina tų valstybių piliečius emigruoti. Ir todėl mums reikia vystomosios pagalbos priemonių, tam tikros sistemos taip pat, aišku, ir kaip gražinti neteisėtus migrantus. Man atrodo, kad tai taip pat reikia padaryti ir, ir pasitelkus ir, ir ekonominės ir baudžiamosios teisės sankcijas prieš tuos asmenys, kurie išnaudoja e, migrantus. Ačiū, ponas Trum iš Vokietijos. Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein Bedürfnis. Ähm Ačiū, pirmininkė. Pagalvau, kad svarbu yra ir Vokietijos parlamento pozicija išsakyti, nes migracija yra nepaprastai svarbus klausimas. Mes, aišku, sveikiname tai, kad ES aktyviau imasi šio klausimo, dirba su jungtinėmis tautomis. Tačiau Atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas, reikia pabrėžti, kad Vokietija tikrai yra patikima ir konstruktyvi partnerė šiuose diskusijose. Mes e, tikimės, kad galėsime prisidėti prie sprendimų paieškos per artimiausias mėnesius ir metus. Nuo 2015 metų turime patvirtintą programą mes parodėme daug žmogiškumo, solidarumo, tačiau dėje susidūrėme ir su kai kuriais neigiamais padariniais ir, ir politinėse diskusijose taip pat. Ir ponas Prentis apie tai kalbėjo. Ir turime būti atsargesni savo politinėme dialoge. Jūs paraginote siekti didesnio pakantumo, vengti ksenofobinių pareiškimų. Uh, Tikrai um, tas mums turi labai rūpėti. Kai kalbame apie prieglopstį ir pabėgėlius, turime užtikrinti ir teisingą pasidalymą naštą. Turime Europos Sąjungoje tą padaryti ir galiu jums pasakyti, kad e, CDU, CSU e, partija tikrai yra pasirengusi pozityviai prisidėti prie europinių diskusijų šio klausimu. Ačiū už labai įdomų šiandienos susitikimą. Ačiū Jums, ponė Gomes. Well, Pone Konstans Orbanis Sozas labai teisingai pasakė, aš noriu pasakyti, kad jį yra ne vien tik tai parlamentariai, buvo ir vidaus reikalų ministrė ir tikrai aktyviai dalyvavo tose diskusijose ir puikiai žino, apie ką jį kalba, kai sako, kad negalime sustabdyti to vėjų, mojodami rankomis, nes sustabdysime migracijos e, pasitelkę pasienio kontrolės priemonės. Reikia kalbėti apie migracijos valdymą, dirbant kolektyviai. Ir tai e, reikia siekti daryti europinių ir pasaulinių lygmenio. Reikia pozityviai pakeisti mūsų viešojo nuomonę. Mums reikia migracijos, nes turime demografinės problemas ES ir tikrai migracija mums duoda naudos. Ir reikia kalbėti apie tai, kad toliau nemaitintumėm tų nusikalstamų grupuočių, tų tinklų, kurie išnaudoja žmonės, naudojasi žmonių priekybą žmonėmis ir, ir, ir, ir migrantais, pabėgėliais, prieglopšio um, ieškančiais asmenimis, jie naudojasi. Mes turime sistemas, tačiau jos visiškai nekontroliuojamos ir aš noriu kreiptis į nacionalinių parlamento atstovus ir paraginti grįžus, pasiaiškinti, kas yra daroma valstybėse narėse, kodėl valstybėse valstybės narės neįgyvena, taip vadinamų auksinių vizų, investuotojų programos. Ir, e, Tokiu būdu jie kelia pavojų šengeno sistemai ir iš esmės mūsų pilietybė yra parduodama uh, tiem, kas teigia, kad jie yra glab, pasaulio piliečiai ir, ir kurie už, iš tikrųjų tai yra, tai yra baisi korupcija, tai yra pinigų plovimo aiškios sistemos. Mes negalim sauliaisti tokių dalykų, tokių nusikalstamų tinklų. Mes turime valdyti migraciją. Žmonės nori geresnio gyvenimo, aišku, jie nori dirbti, jie nori prisidėti prie mūsų piliečių ir mums jų reikia. Ir aišku, kad reikia valyti tuos rautus dirbant kolektyviai. Tikrai negalima toliau o, leisti gyveninti tas baises auksinių vizų sistemas, kurios, nuo kurių kurių nukenties mūsų visų visuomenės. Wow, finally we have some reactions. Štai jau ir reakcija salėje. Mr. Schenger Zalan. Schenger Zalan iš Vengrijos. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák. Előre bocsátanám, hogy ebben a... Labai ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, noriu pasakyti, kad kalbant apie, kalbėsiu apie pasaulinį susitarimą dėl migracijos, nekalbėsiu apie pabėgėlius, kuriems yra taikoma Ženevos konvencija, tai yra visiškai atskiras rytis. Ir iš tikrųjų, kalbant apie migraciją, lab, tame dokumente yra pernelyg daug išpučiami pozityvus migracijos padariniai. Tekstas netitinka realybės, yra neatsižvelgiama į neigiamą migracijos pusę, kurią mes aiškiai galime matyti šiandien kai kuriuose valstybėse narėse. Pamirštamos tikrai sudėtingos socialinės ir kitos problemos sėtinos su migracija. Uh, Vengrija nesutinka su kai kuriais iš esminių dalykų, kas yra pasakyta pasaulinė sutarime dėl migracijos, kad migracija yra pozityvus reiškinys, kad um, saugi, tva, saug, saugus tvarkingi e, keliai turi būti sukurti ekonominiams migrantams atvykti į Europą. Mes nesutinkame su tuo. Mes nesutinkame, kur yra pasakyta, kad visos valstybės privalo padėti migrantam, kur pasakyta e, štai formuluotė, kiekviena valstybė privalo pašalinti fizinės ir teisinės kliūtis migracijai. Visos valstybės yra raginamos, kaip pasakyta tekste, remti ekonominę migraciją, užtikrinti, kad ji būtų tvarkinga ir teisėta. Vis aišku, reikia kalbėti apie migracijos priežastis, bet toliau kiekviena valstybė narė turi nuspręsti savarankiškai, kam leisti atvykti savo teritoriją, kam ne. Na gal paskutinis tada kalbėtojas, aš taip suprantu, kad jau liko tik vienas prašantis žodžio. Edita Funtner from Edita Fundner iš Slovakijos. Povodne som nechcela vystúpiť, ale... Ačiū už suteiktą žodį. Aš iš pradžių neketinau pasisakyti, tačiau išklausiusi šių diskusijų mm, pamačiau, kad na, viskas sukasi tą linkme, kad aš negaliu susilaikyti nesureagavusi. Kalbama apie Europos sistemas, kurios neveikia. Štai dabar išgirdau tokių Mm, reakcijų, kad tai yra puikus dalykas. Na, <laughs> aš galiu kalbėti Slovakijos vardu ir pasakyti, kad Slovakija gali spręsti mm, darbo rinkos problemas pati. Ir kai atvyksta ekonominiai migrantai, Mm, kai jiem reikia integruotis į darbo rinką, mūsų valstybėse Bulgarija, Rumunija, Serbija, pavyzdžiui, jeigu paimtumėm, aiškiai matome, kad yra labai rimtų socialinių, religinių, kitokių skirtumų su mūsų visuomenė. Ir aišku, kitos Europos valstybės gal žengia kitų kelių, aš norėčiau, kad valstybės narės nebūtų verčiamos privalomai priimti tam tikrą skaičių migrantų ar pabėgėlių. Labai tikiuosi, kad bus daugiau diskusijų, kad bus um, įsiklausyta į realistiškus patyrimus valstybių. Mane tikrai nustebino kai kurių. Uh, uh, Europos politikos lyderių, mm, kurie mm, juodina tokias valstybės kaip mano ir ir galvoja, kad tik europiniai sprendimai yra geri ir, ir, ir iš tikrųjų atmeta mūsų sprendimus gal, vien tik dėl to, kad tai yra tiesiog mūsų sprendimai. Mes galvojame, kad yra ir kitų priemonių šią problemą išspręsti ir mes galvojame, kad tokios valstybės kaip Lenkija, Čekija, e, Slovakija gal turėtų tuomet e, palikti Europos Sąjungoje, kaip tautų e, sąjungoje, nes iš tikrųjų tai kelia grėsmę mūsų e, valstybėms. Europe, Na, iš tikrųjų matome, kad nuomonės yra įvairios ES. Aišku, mes esame susidūrę ir su daug didesniais sunkumais ir iššūkiais nei šis. Mes tikrai esame toks pasaulio regionas, kur Galime pasidžiaugti gerų gyvenimų. 28, NATO 27 valstybės narės, aukščiausias raštingumo lygis, puikus um, išsivystimo lygis, vaikų mirtingumas labai žemas. Mes turime tiek dalykų, kuriais galime džiaugtis, kur, apie kuriuos um, žmonės iš kitų pasaulio kampelių gali tik pastvajoti. Tai iš tikrųjų mes turime būti dalis sprendimo, kai nekalba apie pasaulinį sutarimą dėl migracijos. Uh, Dabar dėl um, saugios, tvarkingos įsietos migracijos, dėl migracijos kaip po tokios valdymo, mes turime prisimti mums tenkančią atsakomybės dalį. Ir turime prisijimti ją visi kartu, kaip kažkas iš prelegentų sakė. Uh, kažkuri viena valstybė nepaėgs migracijos viena suvaldyti, įveikti, bet veikdami iš vien mes sugebėsime šį šūkį įveikti. Taigi aš manau, kad diskusijos buvo labai įdomios, matome, kad yra nuomonių skirtumų. Uh, Mm, tarp e, valstybių narių, tarp e, kolegų iš, iš, iš e, tų pačių netgi valstybių narių, bet aš tikiuosi, kad dabar geriau suprantame šio klausimus ir aš tikiuosi, kad pagarba vieni kitiems tik išaugo dėl tų diskusijų. Tokiais baigiamaisiais žodžiais norėčiau padėkoti visiems prelegentams ir dabar norėčiau suteikti mm, žodį kolegijai Šveica kuri yra užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotė, kad ji dabar galėtų perimti pirmininkavimą. get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get, get into the... Kolegos, prašau susėsti, perėjome prie paskutinio posėdžio etapo. Žinau, kad visi pavargot, galėsim to viską apibendrinti. Prašyčiau visus susėsti. Labai ačiū, visus sveikinu. Kaip žinia, pradedame šiandienos paskutinę posėdžio dalį. Prieš e, sakant Livė pirmininką ir mano pačios baigiamasis išvadas, siūlau suteikti žodį ponui Mark Giacomini, Europos išorės veiksmų tarnybos vienas iš pavaduotojų. Taigi, ponė Margžė Kominį, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti organizatoriams už svar, tokią svarbią diskusiją, kuri vyksta pačiu laiku. Iškart po to, kai buvo pristatyta visa eilė e, pasiūlymų projektų ir nulinis projektas taip pat. Džiaugiamės komiteto dėmesiu ir Europos parlamento, ypač jūsų komiteto aktyvumu. Taip pat esame dėkingi nacionaliniams parlamentos už dalyvavimą šioje diskusijoje. Tik tai e, daugias luoksnė diskusija apimanti visas susijusias pusės ir pagrįsta atitinkamų parlamentų parama leis tarptautiniai bendruomeniai sukurti e, du plačius e, holistinius susitarimus, kuriuos mes visi žinome. Migracija yra globalus reiškinys. New Yorko deklaracijoje buvo numatytos pagrindinės gairės šiam klausimui iškelti į pasaulinę darbo atvarkę. Pagrindiniai principai numatyti New Yorko deklaracijoje yra solidarumas, bendroja atsakomybė, daugia šališkumas ir e, dalyvavimas. Tai yra pagrindiniai principai, kurie leis sukurti globalę tarptautinės migracijos bazę ir e, priderinti ją prie besikeičiančios pasaulinės realybės. Kaip jau daugelis kalbėjusių šiandien sakė, šiandien daugiau negu 65 milijonai žmonių yra iškeldinti visame pasaulyje ir jie yra pabėgėliai prieglaušių siekianti ar viduje iškelti žmonės į DP. E, milijonai žmonių yra pasaulyje traktuojami kaip migrantai, daugelis jų reguliariai keliauja. Europa yra aktyviausia pasaulio migrantų prieimėja, ji kuria e, viso pasaulio strategiją pagrįstą solidaristę ir partnerystę, gyvybių gelbėjimas yra pagrindinis prioritetas. ES visuomet stengiasi apštikrinti pabėgėlių ir migrantų apsaugą, kovoja su priekyba žmonėmis kontrabandą, stengiasi sukurti legalių būdų patekti į ES. ES pastangos buvo sustiprintos, stengiantis kovoti su e, nelegalių migrantų, e, nelegalios migracijos priežastimis. ES priemonės, pavyzdžiui, Valetos patikos fondas ir ES investicijų fondas sutelkė dėmesį į darbo vietų kūrimą ir jaunimo problemas. E, ES darbas atnešė gerų rezultatų ir mes esame pasirengę pasinaudoti šią patartimį ir praktiką, kuriant šiuos du susitarimus. Nestovėdami šalia mes galėsime suformuoti sprendimus. Mes išliekame įsitikinę, kad visos valstybės, visos kilmės valstybės e, ir tranzitinės e, ir tautos, į kurias važiuojame, gali būti bendradarbiauti ir pasipelnyti iš geresnio bendradarbiavimo. E, diskusijos e, pirmasis pasiekimas e, buvo globalus susitarimas dėl pabėgėlių. Jo projektas labai remia jų HCR dėl to, kad jis sukūrė plataus masto atsaką ir įtraukė visas suinteresuotas pusės į sprendimų priimimo procesą, kaip jūs sakė kiti kalbėtojai, solidarumas ir milijonų žmonių pasaulyje gyvenimo sąlygų pagerinimas yra nepaprastai svarbus. Subalansuotas ir prasmingas atsakomybės pasidalėjimas ir e, pagrindinių žmogaus teisų e, laikymasis turėtų išlikti būsimojo pasaulinio susidarimo dėl pabėgėlių pagrindas. Labai svarbu užtikrinti subalansuotą ir visą apimantį globalų susitarimą, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės ir būtų tenkinami priimančių valstybių lūkesčiai ir sumažinamas spaudimas jums. Kalbant apie globalų susitarimą dėl migracijos, e, mes džiaugiamės, kad galėjome išklausyti ambasadorių nuomonės. Jie e, vidinio proceso e, tarpininkai buvo. Mes dėl to galėjome parengti tą nulinį projektą, kuris yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms, dėryboms. Jis yra platus, jis atsižvelgia į visų kilmės valstybių, tranzito valstybių ir mm, vykimo valstybių interesus. Taip yra skatinamas, skatinama saugi tvarkinga reguliari migracija. Mes džiaugiamės, kad suteltas dėmesys į žmogaus teisės ir e, dėmesio centre yra žmogus, tai ypač svarbu žmonėms gyvenantiems e, delikatumčiomis aplikybėmis, ypač vaikams. Mes labai džiaugiamės, kad yra daug dėmesio skiriama valstybių raidai ir džiaugiamės, kad yra pasiūlyti konkretus veiksmai, kad verslo modeliai e, prekiaujant žmonėmis būtų sugriauti, kad kontrabandos tinklai būtų išnaikinti. Šiuo pagrindu reikės daug diskutuoti, mes turėsime aiškiau apibriežti uh, bendradarbiavimo stiprinimo galimybės kovojant su nelegalia migracija, turime kalbėti apie valstybių įsipareigojimų stiprinimą ir taip pat turime skatinti uh, daugiau dėmesio žmonėm į žmogų uh, E, įvertinant migrantų ir priimančių bendruomenių poreikius. Turime pasverti kiekvienos bendruomenės savitumą. Ar tai būtų priimanti bendruomenė ar kilmės, migranto kilmės bendruomenė. Vadinasi, reikės galvoti apie tokius klausimus kaip imigracija, priimimo galimybės, darbo rinka ir daugelis kitų problemų. Ir galų gale mes ir toliau stengiamės tarptautinės migracijos organizacijos dėmesį uh, pabrėžti uh, jungtinių tautų migracijos sistemoje, kaip ten bebūtų, partnerystė ir dalyvavimas yra mūsų pagrindiniai principai. Neseniai įsteigtas e, specialus padalinys e, padė, migrantų padėčiai Libijoje leis glaudžiau bendradarbiauti partneriams tame regione Apibendrinamas noriu padėkoti Europos parlamentui už paramą diskusijai ir uh, Europos išorės veiksmų tarnybos darbų šiame procese savo požiūriu. EIVT ir toliau tęs savo darbą e, remiama pirmininkaujančios Bulgarijos. Mes tikimės, kad Europos parlamentas uh, bus, norės gauti naujesnės informacijos iš, apie mus. Mes esame pasirengę keistis informaciją ir tikimės, kad kovo pabaigoje bus parengta rezoliucija. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Pone Žakomyniai, buvo labai įdomu. Ačiū, kad suteikėt naujausią informaciją. Tikiuosi, kad e, pasieksime rezultatų. O dabar Libė komiteto pirmininkui ponui Klod Morais žodis. Jis apibendrins. Ačiū, ponė Šuica. Labai trumpai, kolegos diena buvo labai ilga, visi pavargot. Ar aš norėčiau tik tai porą minčių išsakyti. Visų pirma, dėkoju nacionaliniams parlamentarams, ypač tiems iš jūsų, kurie iškentėjote iki posėdžio pabaigos. Globalinio susitarimo rengimo procesas yra vienas iš delikačiausių ir jautriausių temų nacionaliniams parlamentams atskiruose valstybėse narėse. Mes tą puikiai suprantame, taip pat žinome, kad valstybėse narėse nuomonės labai smarkiai išsiskiria. Ta šiandien aiškiai girdėjome ir mes apie tai žinome. Yra ir valstybių narių, kurių, e, kurios yra savitos dėl migracijos specifikos. Ar lygintume Graikiją su Švedija, ar su Vokietija, ar su Portugalija, ar Višegrado valstybėmis, taip pamatytume, kad padėtis nėra vienoda, mes tą aiškiai suprantame. E, Nes e, čia turime narių iš tų valstybių ir Europos parlamente yra narių iš tų valstybių ir mes rengiame atitinkamus teisės aktus. Mes suprantame, kad migracijos ir prieglopščio priežastys e, yra susijusios su tam tikrų valstybių patrauklumu. E, ir dabar mes kalbame apie tuos du globalius sustarimus, kuriuos bandome sutvarkyti ir turėtume aktyviau dalyvauti. E, institucijoms ES, tarybai, išorės veiksmų tarybai, kaip ką tik girdėjome, komisijai, kaip jūs girdėjote, ir Europos parlamentui, kuris yra bendras teisų aktų rengėjas. E, tai yra svarbu, nes dabartinėje pirmini, Bulgarijos pirmininkavimo metu 40 procentų teisės aktų yra susijęs su prieilapšiu ir migracija. Taigi labai svarbu, kad mes su jumis kartu dirbtume ir kad mes suformuotume savo poziciją dėl tų dviejų globalių susitarimų. Todėl buvo labai įdomu išgirsti jūsų tiesioginės nuomonės, nors tas keitimasis nuomonėmis vyko gana sudėtingai, bet labai svarbu, kad tai vyktų. Antras dalykas. Mm. E, tas darbas turi būti tęsimas. Ką dabar daryti? Uh, Parlamentas e, e, rezoliuciją turėtų parengti kovo mėnesį. Ta rezoliucija turės būti tokia subalansuota, kiek tik tai įmanoma. Tiek, tiek subalansuota, kiek įmanoma. Libe atlieka teisė kūrinį darbą, ponė Šuica apie tai kalbės, e, ka, pasakys, kas daroma AFET komitete. Mes gruodžio mėnesį vyksime į Maroką, bet taip pat ketiname organizuoti daugiau susitikimų dėl globalių susitarimų ir stengsime dirbti plačiai e, su skirtingais komitetais, su žmo, užsienio komitetu, žmogaus teisų komitetu. Balandžio 25 dieną organizuojamas didelis renginys ir mes stengiamės sutelkti jėgas, užtikrindami, kad šis procesas būtų visapimantis. Baigdamas noriu pasakyti, jog suprantame, kad ši tema yra viena svarbiausių daugelį Europos valstybių narių. Tai yra viena iš Europos institucijų aktualijų. Todėl šiandienos posėdis negalėjo visų problemų išspręsti. Tačiau mes džiaugiamės tuo, kad jūs atvykote, skiriate mums laiko ir prisidedate prie šio globalių susitarimų proceso e, eigos. Labai svarbu, kad ES aktyviai dalyvautų visam pasaulio aktualių dokumentų rengime. Ačiū už dalyvavimą. Šiandien labai daug ko sužinojau apie tai, e, kokia dabar yra mm, atmosfera kai kuriuose valstybėse narise. Taigi labai ačiū poniai Šuicai. Ir prašau, galite dabar jūs apibendrinti ir užbaigti posėdį. Ačiū ponė Marajas, ačiū Klodai už baigiamasias išvadas ir už labai gražius žodžius. Ir ne tik už žodžius, ačiū už uh, lėbę komiteto darbštumą. Tai komitetas, uh, kuriame didžioji dalis uh, teisėkūrinio darbo yra atliekama. Gerbiami nacionalinių parlamentų nariai kolegos, Aš manau, kad ši diskusija buvo labai svarbi. Ne tik todėl, kad e, globalaus sustarimo procesas yra toks reikšmingas, bet ir todėl, kad valstybės narės tarp vyriausybinėse dėrybose e, atlieka svarbesnį vaidmenį negu Europos institucijos. Kaip Klodas sakė, ši tema labai aktuali, labai uh, um, svarbi kiekvienai valstybei nariai. Kaip jau šiandien girdėjome, pasauliu reikia Europos lyderystės dėrybose e, rengiant globaliuosius susitarimus, kad Europa taptų tokia lyderė, ji turi būti vieninga, bent jau mes taip manome, Europa turi kalbėti vienu balsu ir turėti bendrą viziją. Ne viena valstybė, kaip jau daug girdėjome, pavieniui šių problemų neišspręs. Šiandien apie tai daugelis minėjo. Ir šiandienos posėdžio buvo tikslas e, prisidėti prie tos bendros vizijos formavimo. Diskusiją tęsime per artimiausius keletą mėnesių ir tikimės, kad nebus apsiribuota sutarčių numatytų, sustarimų numatytų kitų metų, šių metų antrai pusiai sudarimų. Parlamentai turi dalyvauti šiuose diskusijose, mes negalime leisti, kad tik vyriausybės spręstų globalios migracijos problemas. E, E, jos vis svarbesnės ir svarbesnės mūsų piliečiams, mes kaip parlamentarai turime aktyviai dalyvauti ir turime pasirūpinti, kad mūsų balsas čia būtų išgirstas. Dar kartą e, noriu pasakyti, baigdama šį posėdį, kad esu dėkinga visiems kalbėjusiesiems ir nacionalinių parlamentų nariams už tai, kad jie dalyvavo e, šiame bendrame posėdėje. Ačiū už aktyvumą ir linkiu visiems gero vakaro.